Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labas rytas, ponios ir ponai. Sveiki susirinkę į šiandienos užsienio reikalų komiteto posėdį. Tikiuosi, kad vakar dienos komiteto posėdis buvo produktyvus. Kai kurie kolegos iš Vokietijos dėl visiems žinomų priežasčių turi kitų reikalų, nes į Jamaiką mes tikrai neskrisime. Septintasis darbo tvarkės punktas. Elektroninis balsavimas. Septintasis punktas. Rekomendacija tarybai, komisijai ir EIVT dėl Hongkongo 20 metų po perdavimo. Pranešėjas Alan Smith. Alan, jei nori ką nors pasakyti, prašau. Ačiū trumpai. Sakė, kad Vokietijos e, e, nariai turi reikalų, gali būti, kad ir Britai turės įvairių reikalų. Netrukus noriu padėkoti visiems kolegams už bendrą darbą rengiant šį pranešimą. Tai svarbi galimybė parlamentui apžvelgti padėtį Hongkonge, kuris yra mūsų strateginis partneris, kaip ir visa Kinija. Man atrodo, pasiekėme pusiausviros dėl ES e, vienos Kinijos politikos. Šiame pranešime ryškėja vieno parlamento politika. Noriu padėkoti kolegoms. Džiaugiuosi, kad mes beveik užbaigėme šį darbą. Noriu padėkoti sekretariatui, e, frakcijų sekretoriatų ir visiems kolegoms, kurie aktyviai dirbo, kad e, būtų pasirenkta šiandienos balsavimui. E, jeigu bus kokių komentarų, esu pasirengęs išklausyti, bet manau, kad darbas toliau turėtų vykti sklandžiai. Ačiū, Alan Smith. Daugiau jokių pastabų nėra. GUE paprašė vardinio balsavimo dėl 47 ir 98 pakeitimų. E, tie siūlymai yra sąraše. Ir tuomet galime pradėti balsavimą. Taigi pradedame. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. 44 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 47 pakeitimas vardiniu balsavimu. Tokio balsavimo prašė GUE. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 22 prieš, 20 už. 48 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Patikrinsime, kaip balsavome dėl 48 pakeitimo. Tikriname. Angio. The vote is closed. 20... Balsavimas baigtas 28. 20, už 25 prieš atmestas. Penktas kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 52 pakeitimas už prieš susilaikę. Patikrinsime, kaip balsavome dėl 52. Man atrodo, kad atmestas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas iškė persvarą. 53 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Tikriname. Kai balsavome, bals, balsavimas prasideda. Balsuoti baigėme. Atmestas. 26 e, prieš, 16 už, 6 e, kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 58 už, prieš, susilaikė atmestas. 59 už, prieš, susilaikė atmestas. Žodinis pakeitimas numeris pirmas už, prieš, susilaikė pritarta. 61 už, prieš, susilaikė. Patikrinsime, kaip balsavome dėl 61, prašau balsuoti. Wait a moment, Michelle, do you... We waited for yours, so we can now wait. And the vote is closed. Balsavimas baigtas, atmesta 26 prieš 19 už. 62 už, prieš, susilaikė, atmestas. 63 už, prieš, susilaikė, atmestas. 64 balsavimas atskiromis dalimis, prašo pranešėjas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 65 už, prieš, susilaikė atmestas. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 70 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 71 už, prieš, susilaikė pritarta. 72 už, prieš susilaikė atmestas. 73 už, prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavimą dėl 73, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. 23 už, 22 prieš. Pritarta. 74 už, prieš susilaikė atmestas, 78 už, prieš susilaikė atmestas, 79 už, prieš susilaikė atmestas, 80 už, prieš susilaikė pritarta. 8 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas, 84 pono Lainė ir Piculos už, prieš susilaikę pritarta. 85 už, prieš susilaikę pritarta. 87 už, prieš susilaikę atmestas. Tikriname gerai, tikriname dėl 87. -ojo. Vote is closed. Balsuoti baigėme. 24 už, 21 prieš. 87 patvirtintas, toliau 88. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname, kai balsavome. Dėl 88-ojo. Balsuoti baigiame. Atmestas. 23 už, 24 prieš. 89 už, prieš, susilaikę, pritarta. 9 kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. 93 už, prieš, susilaikę, pritarta. 94 už, prieš, susilaikę, pritarta. 95 už, prieš, susilaikę. Patikrinsime, kaip balsavome dėl 95. -ojo. Balsuoti baigiame. Atmestas. 96 už, prieš, susilaikę. Tikriname, kaip balsavome, 98, 6, atsiprašau taip pat. Prašau balsuoti. Keturiasdešimt devyni kolegos balsuoja, balsavimas baigtas. 19 už, 29 prieš. Dėl 96-ojo berods balsavome, taip. 97 už, prieš susilaikė, pritarta. 98 vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 99 už, prieš susilaikė, atmestas. Šimtasis už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas pirmas už, prieš susilaikė pritarta. Konstatuojamosios dalies punktai. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Trečias už, prieš susilaikė atmestas. Penktas už, prieš susilaikė atmestas. ketvirtas, nes trečiasis nebuvo patvirtintas. Gerai, grįžtame prie ketvirto už, prieš susilaikė atmestas. Penktasis už, prieš susilaikė atmestas. Šeštas už, prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl šešto. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Aiškiai atmestas. Septintas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, atmestas. Devintas už, prieš, susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl devintojo pakeitimo, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Keturioliktasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Penkioliktas už, prieš susilaikė pritarta. Šešioliktas už, prieš susilaikė pritarta. 17 už prieš susilaikė pritarta. 18 už prieš susilaikė pritarta. 19 už prieš susilaikė pritarta. 19 už 20 atsiprašau prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 20 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 21 už prieš susilaikė atmestas. 22 už, prieš susilaikė atmestas. 23 už, prieš susilaikė atmestas. Ir toliau 24 už, prieš susilaikė pritarta. 25 už, prieš susilaikė pritarta. 28 už, prieš susilaikė atmestas. 29 už, prieš susilaikė atmestas, 30 už, prieš susilaikė atmestas, 31 už, prieš susilaikė atmestas, 32 už, prieš susilaikė pritarta, 33 už, prieš susilaikė pritarta, 34 už, prieš susilaikė pritarta, 35 už, prieš susilaikę. Tikriname, kaip balsavome 35, dėl 35 prašau balsuoti. One missing. Dar vienas kolega nebalsuoja. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trisdešimt devintas toliau pranešėjo už, prieš, susilaikė, pritarta, man atrodo. Tikriname, kaip balsavome dėl 39. -ojo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 36 už prieš susilaikę pritarta, 37 už prieš susilaikę pritarta, 38 už prieš susilaikę pritarta, 40 už prieš susilaikę atmestas, nurodomosios dalies punktai, pirmo, pirmasis pakeitimas už prieš susilaikę pritarta, Ir dabar balsuojame elektroniškai dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 45 balsavus už, 5 pra, prieš, sveikiname pranešėją. Ir toliau aštuntas punktas. Moteris lyčių lygybė ir su klimatu susijęs teisingumas. Rapport... Geras klausimas. Ar yra pranešėjas, ponia Panzari? Štai jūs ten. Pone Panzari, buvo klausimas, uždavė kolegalą. Ką reiškia su klimatu susijęs teisingumas? Ar galėtumėte mums paaiškinti prieš mums tęsiant darbą? Na, dar kartą galiu paaiškinti tą dalyką ir jeigu kas nesuprato, tai ne mano kaltė. Ar visi su to sutinka? Taigi, balsavimas. Antonio Panseri, nenorite nieko pasakyti? Gerai. Tuomet e, pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 34, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, pritarta. 38, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 45, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas. Kame reikalas, kas, kur problema? Taigi dabar periname prie ketvirtojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 53 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 56, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 57, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 62 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 70 už prieš susilaikė. Patikrinkime. 70 pakeitimas. Balsuoti pradedame. E, balsavimas baigtas, atmesta. 63 kas už prieš susilaikė, atmesta. 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 68 už, prieš, susilaikė, pritarta. 69 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime 69. -asis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Septintasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisas prieš susilaikė pritarta. Devintasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 11 papildomos dalis. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, antras už prieš susilaikė pritarta, trečias už prieš susilaikė pritarta, ketvirtas už prieš susilaikė pritarta, penktas už prieš susilaikė pritarta, šeštas už prieš susilaikė pritarta, septintas už prieš susilaikė pritarta, aštuntas už prieš susilaikė pritarta, devintas už prieš susilaikė pritarta, ir elektroninis balsavimas dėl viso dokumento su pakeitimais. Balsuoti pradedam, balsuojame. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 44 už 5 prieš. Sveikiname poną Panzerį. 9.30. Ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Ar ambasadorius yra salėje? Reikia palaukti keletą minučių, kadangi ambasadorius dar neatvyko į salę. Right, ladies and gentlemen. Ponius ir ponai, gerbiami kolegos, dabar devintasis darbo tvarkės e, klausimas. Informacinis pranešimas apie 2017 m. spalio 6 d. dėlį vykusi 14 Indijos aukščiausio lygio susitikimą. Kaip prisimenate, daugeliu progų buvo pabrėžta, kad reikėtų užmėgsti geresnį ryšį pagal strateginį bendradarbiavimą, kuris buvo pradėtas 2004 metais ir iš tikrųjų tai e, prisimenant 13 e, aukščiausio lygio susitikimą praėjusiu metu, kovo mėnesį tikrai padaryta daug pažangos ir e, ponė ambasadorė tęsi savo darbą ir mes šiandien kalbėsime pasiektą pažangą ES Indijos santykiuose po aukščiausio lygio susitikimo, kuris vyko Delyje spalio 6 dieną. Sveikinu mm, kalbėtojus, pirmiausia, Jos ekscelencija, ponė Gaitį Sakumą, Indijos ambasadorė Europos Sąjungoje, Belgija ir Luksemburgui, taigi Sveikiname Jūs dar kartą ir taip pat pona Izabel Deletar, Europos mm, išorės veiksmų tarnybos mm, atstovą, kuri yra atsakinga už ES ir Asijos regiono atstovą. Taigi, ponė ambasadorė, pirmiausia, galbūt jūs pasisakysite, o paskui kolega ir diskusijos. Žodis jums. Dėkuoju, ekscelencija, ponė David Makelistra, miesto ekscelencijos, Europos parlamento nariai. Man džiugu, kad turime šitą galimybę trumpo informuoti jūs apie e, Indijos aukščiausių lygių susitikimą E, ir tai yra pirmas kartas, kai aš turiu galimybę e, dalyvauti komiteto posėdyje ir aš norėčiau visų pirma pradėti nuo e, to, kad padėkosiu Jums labai nuoširdžiai už Jūsų balsavimą ir už tai, kad sutikote, kad Indijos S rezoliucija buvo priimta, dėl kurios jūs balsavote rugsėjo 13 dieną. Tai buvo labai konstruktyvi aktyvus, labai gerai parengtas pranešimas apie Indijos ES e, ryšius ir manau, kad tai tiesiog užduoda toną artėjant atėjusiam tuo metu e, aukščiausio lygio susitikimui, kuris vyko vėliau spalio 6 dieną. Ir man e, atsirado galimybė susitikti su individualiais komiteto nariais ir padėkoti e, galėjau jiems asmeniškai, bet aš noriu pasinaudoti galimybę ir padėkoti jums visiems už labai konstruktyvų, pozityvų ir naudingą indėlį e, į mūsų vadovo susitikimą. E, susitikimas, kuris vyko spalio 6 vienos dienos susitikimas, tikrai nuveikė labai daug ir buvo labai daug pozityvių aspektų jūsų ekscelencijos ir Europos komisijos nariai, Europos tarybos e, pirmininkas e, ponas Tusk ir taip pat ponas Junker e, susitiko su mūsų vadovais, visais mūsų vadovais ir asmeniškai susitiko su ministru pirmininku, Taip pat vyko labai išsamios diskusijos ir mes Indijoje, ir aš žinau, kad e, išorės veiksmų tarnyba Europos komisijoje irgi pritarė šiam požiūriui, kad tai buvo sėkmingas susitikimas ir jis yra e, lūžio taškas, tai yra naujos, naujos pradžios, naujos eros pradžia, tai išplečia mūsų dialogą, mūsų įsipareigojimus ir mūsų bendras pastangas. Ir Mes nusprendėme be bendrų e, pranešimu, kur yra 33 punktai ir jis apima visą eilę veiklos nuo e, kosmoso ir piliečių bendradarbiavimo, brandalinių klausimų ir darbo kartu kovoti su radikalizmu, terorizmu, žinoma, ir prekyba buvo įtraukta į darbo tvarkę. Mes kalbėjom apie visus klausimus, kiek tai susijęs su regiono klausimų ir globaliais klausimais, kurie yra visiems įdomus ir kurie visiems kelia susirūpinimą. Bet tas susitikimas buvo tas taškas, kur mes nusprendėme išplėsti darbo atvarkę ir spręsti klausimus kartu, tokie kaip, kaip tikri strateginiai partneriai ir įtraukti į darbo tvirkę prekybą. Berkybų, kai dėl prekybos mes nusprendėme, kad ne vien tik reikia palikti pirkėjo pardavėjo santykiams, bet tikrai reikia dirbti kartu iš anksto ir numatyti tas rytis, kur gali būti kažkokių sutrikimų, e, priekyboje, kad kur, kur, galėtų, kur gali būti kažkokių sutrikimų ir e, kaip strateginiai partneriai aptarti klausimus iš anksto ir pasirengti iš anksto, tikrai iš anksto, kad priekybos e, sutrikimai būtų tiesiog minimalus ir jeigu taip atsitiktų, tai kad e, tas poveikis būtų kaip manoma švelnesnis. Ir iš karto po to susitikimo buvo papildomas kitas susitikimas su, su Europos komisijos išorės veiksmų tarnyba. Ir buvo delegacijų sąrašas, kurios vyko į Indiją. Darmotvarkėje buvo numatyti, kokie bus papildomi darbai. Ir mes jau planuojame parengti strategijas, ką dar reikia pasiekti iki kito susitikimo. O kitas susitikimas e, tikriausiai vyks Briuselyje ir mums yra labai daug priežasčių tikėtis, e, kad šis e, susitikimas vyks tinkamai ir laukiam ministro pirmininko vizito. Aišku, susitikimuose atmosfera buvo puikia. Mūsų ministras pirmininkas perdavė e, vadovams ir pirmininkams, kad Indija skiria didžiulį, didžiulę svarbą e, ryšiams kaip strateginiam partneriui su Europos Sąjunga. Ir mes manome, kad Europos Sąjunga yra labai svarbus ramstis, stabilumo ramstis, tai stabilumo faktorius besikeičiančioje pasaulio tvarkoje ir ramstis daugiapolėme pasaulyje, tai yra irgi draugišką demokratiją, kuri e, laikosi tų pačių valstybių, e, vertybių, kurių ir mes laikomės, kaip pluralizmas, daugia įvairios, e, įvairių kultūriškumas, skaidri valdymo sistema, teisės viršinybė. Ir šiuo metu, kai yra tiek daug pasikeitimų tarptautinėje erdvėje, tai tikrai šie ryšiai yra labai vertingi ir įgauna vis didesnę svarbą. Ir Es, ir Indija. Kaip sakė mūsų ministras pirmininkas, kaip jis perdavė Europos tarybos ir Europos komisijos vadovams, kad mes manome, jog partnerystė turi būti apipusiai naudinga Ir Europos Sąjunga yra didžiausias prekybos partneris. Indija teikia didelį reikšmę Europos Sąjungos projektui ir mes pritarėme šiam projektui ir linkime jam sėkmės. Mūsų ministras pirmininkas taip pat teigia, kad susitikimas, visi posėdžiai, kurie buvo surinkti, tiesiog bus e, darbotvarkė, kurios tikslas yra bendradarbiavimo sustiprinimas. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į 53 bendro pranešimo punktą ir jeigu būtų kokiu nors aspektų, dėl kurių mes galėtume plačiau padirbėti, tai aš norėjau e, atsakyti ir pasirinkti E, atsakyti visus jūsų klausimus, nenoriu jūsų ilgai trukdyti. Dėkui, ponė ambasadorė, o dabar ponė Tilatorė. Jums irgi dešimt minučių. Thank you, chair, and... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, kadangi mūsų valdančiojo direktorė negalėjo dalyvauti, todėl aš pakeičiu kolegė, kuri iš pradžių buvo patvirtinusi savo dalyvavimą, bet dabar ji turėjo išvykti į Bangladešą. Kartu su Federika Mogerinė turėjo išvykti. Tai atsiprašau dėl tokių paskutinės minutės pakeitimų. Man didžiulė garbė čia būti, didžiulė garbė sėdėti šalia jūsų, ambasadorė. Aš noriu visiškai pritarti jūsų įvertinimui viršūnių susitikimas buvo tikrai nukreiptas į ateitį ir atmosfera buvo puikia. Šis 14 viršūnių susitikimas leido sudaryti strateginę partnerystę pagristą bendra darbo atvarkę, bešalių bendradarbiavimu ir taip pat vienodų požiūrių į pasaulinius iššūkius. Indijos premjeras nurodė, kad buvo padaryta didžiulė pažanga. Jis pasveikino požiūrį, kurio buvo remiamasi sudarant šią strateginę partnerystę. Taigi, susitikimas buvo tikrai konstruktyvus, buvo pasiekta realių rezultatų. Buvo parengtas rezultatų dokumentas, pakankamai ilgas. Tame bendrame pareiškime buvo įtrauktos visos bendradarbiavimo temos, taip pat e, buvo parengtos bendros deklaracijos dėl kovos su terorizmu, dėl kovos su klimato kaita ir švarios energijos bei dėl tvarios urbanizacijos. Buvo susitarta ir dėl bendradarbiavimo saugumo srityje, ypač kovojant su terorizmu. Tai yra bendras mūsų prioritetas. Be to buvo susitarta dėl jūrų klausimų, dėl ginklų neplatinimo. Mes taip pat siekiame kovoti su internetinė radikalizacija. Taip pat stengiame stiprinti bendradarbiavimą ir daugia šalių lygmenį. Čia pasitelkėme FETF e ir taip pat kovos su terorizmu komiteto formą. Taip pat buvo kalbama apie žmogus teisės, migraciją, klimato kaitą, G20 ir PPO bei reformas. Negana to, labai daug buvo diskutuojama ir apie užsienio politikos klausimus darbo pietų metu. Kalbėjome ir apie Bangladešą, ir apie Nepalą, Pakistaną, Afganistaną, Siriją, Iraną. Etiperkė, viduriniosius rytus, Turkiją, Šiaurės Koreją, taip pat Afganistaną ir Afriką. Taip pat mes diskutavome, kaip reikėtų veikti toliau kaip reikėtų pratesti darybas dėl laisvosios prekybos susitarimo. Komisarė Malstrom susitiko su Indijos atstovu Marakeše ministrų susitikime, o laisvosios prekybos susitarimo darybininkai praėjusią savaitę susitiko dėlyje. Iš Indijos pusės buvo keliamas klausimas dėl maisto saugos reikalavimų, kalbant apie basmati ryžių importą bet e, tos abejonės buvo konstruktyviai išsklaidytos ir aš norėčiau padėkoti ambasadoriai, kad padėjo spręsti šį klausimą. Mes susitarėme dėl tokių švelninimo priemonių, kurios atitinka ES interesus, taip pat vartotojų apsaugos reikalavimų laikymasi. Ir na, taip pat kalbėjome apie pesticidą, kuris yra naudojamas gaminant, auginant ryžius. Na, mes taip pat norime aukšto lygio ekonominio dialogo Kaip jūs ir sakėte, labai svarbu iškirsti kelią prekybos trikčiams, todėl mes ir toliau dirbsime. Pasiūlymas vis dar yra pateiktas, mums atrodo, kad trūksta to aspekto. Galima būtų spręsti ir investicijų klausimą, rasti būdų toliau vykdyti darbo atvarkę. Dabar dėl tų bendrų deklaracijų bendras pareiškimas dėl kovos su klimato kaita ir švarios energijos. Mes pabrėžime, kad esame įsipareigoję laikytis Paryžiaus susitarimo ir sustiprinti bendradarbiavimą keliose sritise. Tai yra, na, pavyzdžiui, žalėsis vėsinimas, saulės energija, saulės pumpavimas, atsinaujinanti energija ir taip toliau. Indija yra ilgalaikė ES partnerė kovojant su klimato kaita. Neseniai vyko susitikimas ir Ungas su, Kana, su Kanada, todėl bendradarbiavimas šioje srityje yra tikrai stiprus. Toliau, tarptautinės Saulės energijos alijansas. Siekime gilinti ir šiuos ryšius. Kaip suprantu, numatytas renginys buvo atidėtas, bet ES tikrai norėtų sudalyvauti tame renginyje. Be to jis e siekia užtikrinti kovos su klimato kaita dialogą. Dėl to buvo irgi susitarta su Indija. Sieksime ir šio tikslo. Bendra deklaracija dėl pažangios ir tvarios urbanizacijos. Nustatėme prioritetus ir tikslus dėl sustiprinto bendradarbiavimo plėtojant miestus. ES jau labai aktyviai veikia miestų sektorėje. Įtraukia miestus ir miestų institucijas tam, kad būtų keičiamasi gerą praktiką, kad na, būtų užtikrintas integruotas miestų valdymas, taip pat įmamasi kovos su klimato kaita veiksmų ir kad e, būtų užtikrinamas vandens tiekimas, e, atliekų valdymas, nuotekų sistema ir taip toliau. E, buvo taip pat numatyta 500 milijonų eurų paskola tam, kad būtų parengta metro sistema tai papildo sustarimo, kuris buvo pasirašytas 2016 metais. Abi pusės išreiškė norą stiprinti bendradarbiavimą ir įgyvendinti susitarimą tarp Europos komisijos ir mokslo bei inžinerijos tyrimų tarybos. Šis susitarimas labai palengvins talentingų Indijos mokslininkų bendradarbiavimą su ES mokslininkais. Buvo taip pat numatyta skirti 30 milijonų eurų iniciatyvoms vandens srityje. Kalbant apie aviaciją, Indija greitai pradės taikyti horizontalų aviacijos susitarimą kuris buvo pasirašytas 2008 metais. Vadinasi, Indija pripažįsta e, paskirties taško principą ir tai yra labai svarbu es veiklos vykdytojams. Dėl migracijos. Premjeras pritarė pastangoms ir abi pusės pabrėžia, kad būtina įgyvendinti bendrą migracijos ir mobilumo darbo atvarkę, kuri buvo patvirtinta 2016 m. viršūnių susitikime. Indijai labai įdomi ir mėlynosios kortelės sistema. Galiausiai, bet nemažiau svarbu, glūdus bendradarbiavimas tarp Indijos ir Europos parlamento. O buvo teigiamai priimtas pranešimas. Taip pat na, buvo kalbama apie delegacijų vizitus į parlamentus. Aš norėčiau padėkoti šiam komitetui ir ponui Prėdo už pranešimo parengimą. Manau, jūs apsidžiaugsite išgirdę, kad po viršūnių susitikimo matome teigiamų žingsnių komisijos darbo programą 2018 metais yra kalbama apie ryšių su Indija stiprinimą. Labai greitai bus parengtas ir bendras komunikatas, kur bus kalbama apie naują ES ir Indijos strategiją, kuri bus įgyvendinama 2018 metais. Taip mes reaguojame ir į Europos parlamento rezoliuciją. Tai tiek kol kas. Ir lauksiu tolesnių apsikeitimų nuomonėmis. Dėkoju. Thank you, Ambassador. Thank you, Madame Delatre. Ačiū ambasadoriai, dėkoju poniai Delatre. Kolegos, mes turime dar maždaug pusvalandį diskusijoms. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Trys kalbėtojai ponas Preda, ponas Vanoden ir ponas Buchner. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Tai manau, kad e, pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjai, o po to Jeffrey Vanoden. Suteiksiu jums po maždaug 5-6 minutės. Kristianai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Už tai, kad atėjote susitikti su mumis, ponė. Jūs, ekscelencija. Noriu visų pirma pasidžiaugti šią galimybę pasikeisti nuomonėmis apie 14 e, vadovų susitikimą ir rezultatus jo, kuris įvyko neseniai. Ir kaip ir buvo pris, pristatyta paminėta 14 vadovų susitikimas buvo labai svarbus. Jame buvo patvirtintas ES ir Indijos įsipareigojimas siekti e, strateginės partnerystės e, dinamiškesnio įgyvendinimo po keturių metų tylos. Ir ES politikoje Indijos atžvilgių konstatuojama, kad mūsų institucija visapusiškai palaiko tą partnerystę, nes ji yra abipusiai naudinga. Šis vadovų susitikimas be abejonės ir buvo žingsnis tokia kryptimi. Labai džiaugiuosi tuo, kad užsienio ir saugumo politikos klausimai buvo E, svarbiausi diskutuoti dėl, Niudelyje. Ir žinoma, lab, labai džiaugiuosi tuo, kad bendrame pareiškime e, yra daug e, teiginių šią temą, bei taip pat džiaugiuosi pareiškimu dėl kovos su terorizmu. Rugsėjo mėnesį parlamentas, mūsų parlamentas patvirtino pranešimą šią temą ir esu tikrai patenkintas tuo, kad mes sutarėme šiais klausimais. Noriu mūsų e, svečiams užduoti porą klausimų. Jos taip pat akcentavo, kad jų nuomonė susitikimo rezultatai yra teigiami, bet noriu pasiteirauti, e, kokių e, stipresnių, e, ryštingesnių rezultatų ambasadorė būtų norėjusi pasiekti, tikėjosi ir kurių nebuvo, jeigu būtų žengtas žingsnis priekin. Ta klausimą aš duodu ir išorės veiksmų tarnybos atstoviai ir ambasadoriai. Ko, ko pasigėdo po to susitikimo? Toliau klausimas apie prie, dėrybas dėl laisvos prekybos sutarties. Pone Malsom buvo susitikusi su kolega iš Indijos. Tas susitikimas įvyko prieš keletą dienų. Ar galima tikėtis, kad bus palengtas aiškus kelio gairių planas e, dėl tolesnių diskusijų? Ar jau priartėta prie tokio dokumento parengimo, ar ir toliau darbas vyks tokia, tokiu pat formatu ar bus, e, tai, ar tikimasi konkretesnės pažangos. Ir galiausiai klausimas skirtas ambasadoriai dėl dabartinės e, rohingijų mažumos krizės ir e, Bangladešo ir Menmaro santykių. Ar jūs manote, kad remiantis vadovų susitikimo išvadomis, ES galėtų nešti savo indėlį, koordinuodama, pavyzdžiui, humanitarnę pagalbą ir galbūt koordinuodama bendrai pagalbą, bei taip pat prisidėdama prie politinio šios krizės uh, sprendimo. Ar jūs išvelgėte mūsų partnerystės vaidmenį taip pat šio klausimo sprendime? Ačiū. Merci. And now Jeffrey Van Orden, please. Ačiū dabar Jeffrey Van Orden. Dan chose to speak French there. It was amazing. Nuostabu, kad kolega moka kalbėti prancūziškai, tiesiog puiku. Aš visų pirma norėčiau pasveikinti jos ekscelenciją, ponę Kumar, Indijos ambasadorę. Turiu pasakyti, kad ji puikiai seka savo pirmininkų pėdomis, ji tikrai aktyviai bendradarbiauja su parlamentu, susitinka su atskirais parlamento nariais dalyvauja Indijos delegacijos susitikimuose, ten pasisako, pasisako mūsų organizuojamose konferencijose, kalba apie ES ir Indijos santykius. Mes ir duvalus šventėme parlamente, tai buvo toks metinės renginys. Dar norėčiau pareklamuoti, kad ketvirtą valandą A1H1 vyks Pietų Azijos renginys ir vėlgi ambasadorė ten pasisakys, kalbės apie Pietų Aziją, kuri dabar yra kryškelėje. Noriu pasakyti, kad labai vertinu jos asmeninį įsipareigojimą dirbti su parlamentu ir parlamento nariais. Indija potencialiai turėtų būti viena iš svarbiausių ES valstybių narių partnerių. Bet e, panašu, kad e, Indija nuolat atsiduria nuo šalyje. Mes kalbėjome apie prekybą, apie visas kitas rytis, apie kovą su terorizmu, apie kibernetinį saugumą, kovą su piratavimu. Mes turime bendras vertybės, bendrus interesus Mums rūpi ateities technologijos, švarus vanduo, kova su lygomis. Daug ką galime nuveikti kartu. Net nereikia kartoti, bet vis tiek pasakysiu, jog Indija yra nuostabi šalis. Jie bus supergale. Jos gyventojų skaičius dabar didesnis nei Kinijos. Indijos ekonomika auga greičiausiai Azijoje. Todėl Mes visi esame suinteresuoti šiuo regionu. Dar daug ką reikia nuveikti. Buvo daug sėkmingų Indijos delegacijos susitikimų, lankėmės ir Indijos, susitikome su Panaugoja, Aponė Sinteraman ir kitais ministrais, kurie visuomet buvo labai atviri ir visada mūsų šiltai sutikdavo. Lankėmės ir Indijos pramonės sektoriuose matėme, kad puikiai yra padaryta pažanga Bangalore, pavyzdžiui, puikiai yra vystoma ir kosmoso politika. Tikrai daug ką galime nuveikti kartu su Indija. Mes kalbėjome apie viršūnių susitikimą ir šio posėdžio tikslas yra aptarti jo rezultatus. Europos investicijų bankas e, paskiria 500 e, milijonų eurų Bangaloro metro projektui ir tai yra labai svarbu. O na, kalbant apie komunikatą viršūnių susitikimo, tai 53 dalės e, sudaro tą dokumentą, bet man atrodo, kad jis yra per ilgas, būtų buvę geriau, jei jis būtų tik poros puslapių ir ten būtų išvardyti svarbiausi dalykai. Dar viena tema, prie kurios mes nuolat grįžtame, tai yra dvišalė priekyba ir investicijų susitarimas. Aš tiesiog nesuprantu, kodėl nėra daroma didesnė pažanga. Darybos prasidėjo 2007 metais. Mes su ambasadorė jau esame kalbėję, kad komunikato tekstas yra toks, kad reikia pradėti kalbėti apie diskusijas. Toks yra apibendrinimas, bet tai visai netinka nei vienoje pusėje. Mano klausimas yra toks, ar nei viena pusė nenori iš tiesų daryti pažangos, kad būtų susidarytas, kad būtų sudarytas išsamus susitarimas, ar trūksta nusispyrimo. Galbūt dar reikėtų kažkokio mažiau ambicingo susitarimo, gal reikėtų sektorinio susitarimo. Kaipgi mes galėtume pasiekti tos realios pažangos? Ambasadorė, manau, kad jūs dirbate nuostabiai. Mes parlamente esame už tai labai dėkingi. Tik manau, kad visi kartu galėtume nuveikti kur kas daugiau. Mūsų laukia puikios galimybės, jūsų premjeras yra labai dinamiškas, o panas Modi Jis tikrai skatina šalies pažangą. Aš manau, kad mes turime dirbti visi kartu tam, kad išnaudotume visas kylančias galimybės. Dėkoju, Jeffrey von Noden. Dabar matau, dar trys kolegos norėtų pasisakyti. Ponas Stano, ponas Puchner. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Aš manau, kad reikėtų viešnioms suteikti bent po penkias minutės atsakymams, tad e, dabar ponas Fron, trys minutės. Labai ačiū. Dėkoju, ponė ambasadorė. Aš pasistengsiu sutilpti į mažiau nei penkias minutės, kaip kad ir anksčiau pasisakiusiai, na, man tiks ir trys minutės. Klimato kaitos klausimas jo nepaminėjote savo įžanginėme pasisakyme. Norėjau sužinoti, ar buvo tai aptariama. Ypač turint omenyje pasakojimus apie taršą Indijoje, kuri pasiekia neįtikėtinai didelės aukštumas, ta tarša jau nebevaldoma. Be to, Indija priešingai nei Kinija nededa tiek darbo pasitelkdama alternatyvius energijos išteklius, vėjo, saulės energiją, ar mes tiesiog apie tai negirdime. Kaip Jūs matote bendradarbiavimą su Europos Sąjunga šioje srityje, o taip pat ir su Kinija? Manau, kad ir Kinija būtų labai įdomi priekybos partnerė. Nes mes galime kalbėti apie visus puikius tuos dalykus, kuriuos ką tik paminėjo ponas Vanodin. Bet jei nebus valdoma klimato kaita, tai galiausiai nei viena iš tų užduočių nebus įgyvendinta. Tai norėčiau daugiau apie tai išgirsti. Dėkuoju. Vielen Dank. Next speaker, Charles Tannock. Ačiū toliau, Čarlzas Tanokas. Like... Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pasisveikinti ir pasidžiaugti ambasadoris Kumar darbu. Turėjau garbės su jie susitikti Strasbūre prieš keletą mėnesių, kuomet jį pradėjo savo darbą šiame poste. Prieš 18 metų aš buvau vienas e, Indijos draugų grupės steigėjų. Prieš parlamente įsteigiant e, Indijos santykių delegaciją ir po to ta grupė nusto, sustabdė savo veiklą. Noriu pasakyti, kad aktyviai dirbau puoselėdamas es Indijos santykius. Turiu klausimą apie priekybos ir investicijų sutartį, kuri dėja, kurios parengimas ilgą laiką vilkinamas. E, spaudoje pasirodė teiginių, kad viena iš, vienas iš paaiškinimų, e, Junktinės karalystės prašymas dėl MO4 formato taikymo PPO, e, kalba eina apie asmenys, kurie iš Indijos atvyktų dirbti į Junktinę karalystę ir kad tai vilkina dėrybas ir kad Britanijos bankininkystės ir finansinės bankų ir finansinis sektorius norėtų giliau pasiskarti į Indijos, šį, šį sektorių Indijoje, kuris dabar yra labai stipriai saugomas. Ar po 2019 breksito 27 e, es narės turės daugiau šansų sėkmingai e, pasirašyti laisvos prekybos sutartį tarp es ir Indijos? Ačiū. Tanokui, dabar ponas Buchneris. Jūs, ekscelencija, aš taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad sutikote atsakyti į mūsų klausimus. Noriu už tiko paklausti. 13 metų dirbau viename iš didžiausių Vokietijos universitetų dėstytojų ir per 30 savo karjeros metų uh, niekada nesusidūriau su Indijos studentais atvykstančiais studijuoti e, magistro ar e, ir siekti magistro ar daktaro laipsnio. Mes nesulaukime studentų iš Indijos savo universitetuose ir mokymo institucijose. Galbūt čia galima būtų kažką pakeisti. Kitas klausimas. Vyksiu į 11 ministrų konferenciją PPO, kuri vyks Buenos Airėse. Yra patiktas. Indija yra pateikusi pasiūlymą kaupti maisto atsargas ir taip užsitikrinti mm, apsirūpinimo maistų saugumą. Ar galima tikėtis Indijos paramos šiam pasiūlymui? Ir ar jūs prisidėsite prie kitų didžiųjų valstybių pastangų šioje srityje, kad šis klausimas būtų išspręstas? Pirmininkas, ačiū profesoriu Buchneri. Ačiū visiems už komentarus. E, galiausiai ir aš pats turiu klausimą. Visi tikimės tikriausiai, kad pavyks išlaikyti pasiektą aktyvių tarp parlamentinių ryšių e, pagreitį po e, pono Mohadženo apsilaikymo 13 šio komiteto vizito, taip pat po, po mm, šių, šiais metais įvykusio delegacijos vizito Nudelyje. Ar galima tikėtis, kad e, Indijos užsienio, parlamento užsienio reikalų komitetos atvyks pas mus, nes vasario mėnesį komiteto pirmininkui daktarui Šošifarua tokį e, kvietimą įteikėme. Ačiū, tai žodis jums, o paskui poniai Lietra. Ačiū. Pradėsiu nuo jūsų užduoto klausimo Mes tikrai džiaugiamės e, e, mainais tarp žmonių, manome, kad tai labai svarbi strateginio darbo ir bendradarbiavimo dalis, tai stiprina savitarpio supratimą ir gilina bendradarbiavimą ir sąsajas įvairiais lygmenimis. O parlamentarų mainai mūsų nuomonė yra gyvybinės svarbos e, veikla. Ir džiaugiamės, kad Trys Europos parlamento komiteto komitetai lankėsi šiais metais Indijoje. Mes taip pat labai vertiname kvietimą mums ir kaip Indijos ambasadorė. Pradėjau savo darbą Liepos mėnesį šiame poste ir jau e, man pavyko pasikalbėti su mūsų ministru, kuomet lankiausi prieš keletą savaičių dėlyje. Ir ji man paaiškino, kad pagal mūsų sistemą e, užsienio reikalų komitetų delegacijos į užsienį nevyksta, ne, nevykdo vizitų, bet aš nepasiduosiu. Aš sieksiu, pabandysiu um, surenkti svarbiausių mūsų komiteto narių išvyką, atvykimą čia ir dar kartą perduosiu jūsų šiltą kvietimą jiems Manau, kad tai tikrai turėtų įvykti. Darbas šiuo klausimu vyksta trumpai tiek. Jums leidus norėčiau atsakyti į kitų narių žotus klausimus, pono Dan Prėdos klausimą. Noriu padėkoti Jums uh, už Jūsų, kaip pranešėjo darbą rengiant uh, tą neprikaištingą rezoliuciją. Jūs kalbėjote apie aukšto lygio ekonominį dialogą. Tai viena iš temų, kurios buvo įtrauktos į darbo tvarkę, tačiau e, konkretus darbas dar neprasidėjo. Mums užtruko laiko, kol tas klausimas perėjo visą mūsų sistemą. Dirbu šiuo klausimu ir jis dar tikrai neužbaigtas. Kaip jūs ir pažymėjote, e, vadovų susitikimas įputė šviežio oro bendram darbui ir norėčiau perfrazuoti pono Junkerio pasakytą mintį ir pasakyti, kad į ES burės pučia e, šviežias vėjas, turime išnaudoti šią progą. Ir kaip vienas iš kalbėtojų minėjo, po vadovo susitikimo paskelbtas labai ilgas bendras pareiškimas, bet kaip jūs sakėte, e, mūsų laukia nemažas ilgas darbas ateityje. Šie du vadovo susitikimai vyko po tikrai ilgos pertraukos. E, tikrai gerai, kad po šio raundo padarytas bendras pareiškimas, nes tai iš esmės, mano galva, ir yra detalus kelio gairių planas Ir tai sakydama atsakau ir į kito Europos parlamento nario klausimą. Laikykime tą bendrą pareiškimą, kuris yra ilgas ir išsamus kelio gairių planu, mm, kuriam pritarė abipusės. Buvo minėta krize Mienmare. Nuo pat pirmosios, nuo pat pirmųjų krizės dienų Indija e, turi visą informaciją apie padėtį vietoje. Mums jinai kelia tikrai didelį susirūpinimą ir iš karto nusintėme e, laivą su pagalba Mienmarui. Dirbame labai glaudžiai su Bangladešu kad visi iš savo e, gyvenamų vietų priversti tai pasitraukti asmenys turėtų maisto, šiltų rūbų, e, taip pat e, galimybę pasigaminti šilto maisto. Rūpinamės žmonėmis, kurie atvyksta į pabėgėlių stovyklą šią pagalbą siūlėme per Bangladešo vyriausybę, nes Bangladešo vyriausybė priima tuos e, pabėgėlius, palaikome puikius santykius su abiem šalimis ir iš karto nusintėme e, laivą su pagalba bei išsintėme pagalbos krovinį lėktuvu. Šios klausimus, manome, reikia svarstyti per dialogą, kalbant labai brandžiai ir atsargiai. E, vienas iš galimų sprendimų tai įkurti Rahinų valstiją. Mes dirbame su Mienmaro vyriausybe, kad būtų įkurtas Rahinų valstijos plėtros fondas. Manome, kad tai padėtų e, kad taip suteiktume pagalbą tiems pabėgėliams, kad jie galėtų sugrįžti į savo gyvenamas vietas. Rugsėjo 7 padarėme pareiškimą šiuo klausimu, su premjeras lankėsi Mianmare. Netrukus po to jis e, turėjo omeny ES ir valstybių narių išreikštą susirūpinimą ir padarytus pareiškimus šią temą, kuomet e, ragino Mienmaro vyriausybę ieškoti sprendimo, kuris būtų paremtas taika, santarve, teisingumu, or, pagarba orumui ir pamatinėms vertybėms. Ir kaip jau sakiau, su Mienmaro vyriausybė rengėmės e, drauge sukurti Rahinų valstijos vystimo programą. Mūsų premjeras taip pat kalbėjosi su Aung San Suu Kyi ir akcentavo, mm, mm, susitikęs su vyriausybės atstovais, kad visas pasaulis stebi tragišką tūkstančių žmonių bėgimą iš, iš tos valstijos, kurioje, kurioje gyvena viena tautinė mažuma ir kad būtina kiek įmanoma greičiau atkurti tvarką e, bei situaciją e, spręsti civilizuotai, pasitelkus saugumą užtikrinančias pajėgas. Jūs kalbėjote ir apie tai, kaip dirbame su Europos Sąjunga, spręsdami šią krizę. Nesame sulaukę konkretaus e, prašymo iš ES drauge spręsti rohingijų e, mažumos padėtį. E, Užsienio reikalų ministras, kai jis susitiko su ponu Tusku ir, ir ponu e, Junkeriu e, pristatė visas priemonės, kurių ėmėsi Indija, bandydama spręsti šią padėtį ir padėti rohingijų musulmonams. Jums leidus dabar pabandysiu atsakyti į pono Vanordino užduotus klausimus. Noriu padėkoti už šiltus padrasinimo žodžius. Būdama Indijos ambasadorė, e, laikau garbę šią galimybę dirbti su Europos parlamento nariais išklausyti jūsų mintis, patarimus, komentarus, pasiūlymus. Tikrai džiaugiuosi šią privilegiją ir galimybę susitikti su jūs, jumis visai. Žinau, kad jūsų darbo atvarkės yra labai e, užpildytos. Džiaugiuosi, kad turėjote laiko ateiti susitikti su manimi ir papasakoti apie savo prioritetus Indijos. E, E, atžvilgiu. Pabandysiu pasiekti, kad ES Indijos santykiai taptų labai svarbiais. Tai yra mano darbo tikslas čia. Su EIVT atstovais apžvelgėme, kas pasiekta pavasaros ir priėmė išvados, kad iš naujo vieni kitus atradome net tarybos pirmininkas Tuskas minėjo, tai grįžęs iš vizito išorės veiksmų tarnyba taip pat mus informavo, kad ponas Tuskas akcentavo, kad ES Indijoms santykiai nusipelno lab, labai konkrečių stimulų ir paskatų iš abiejų pusių ir mes esame pasirengę reaguoti tok, atsakyti tokiamis pat, pat priemonėmis. Taip pat vertiname Europos investicijų banko e, indėlį. Šis bankas atidarė savo padalinį Niudelyje, tai laikome įsipareigojimo ženklų, o sprendimas investuoti į, į mūsų infrastruktūros projektą yra tikrai labai vertinamas ir mes toliau dirbsime glaudžiai koordinuodami darbą su, e, su ES dėl ES Indijos laisvos prekybos sudarties. Klausėte, ar trūksta valios, ar nepakanka ambicijų ir ko tikėtis dėl susitarimų dėl atskirų sektorių. Ačiū Jums už klausimus. yra labai konkreti valia dirbti šiuo klausimu. Mūsų premjeras m, mm, mano, kad jau įvertinta dabartinė reikalų padėtis ir turime eiti priekin per vadovų susitikimą. Komisijos pirmininkas Junkeris sakė, kad ES bus pasirengusi dėryboms po to, kai bus uh, E, sukurtos joms tinkamos prielaidos. Pasikalbėjęs su Europos išorės veiksmų tarnyba, paklausėme, ką tai reiškia tinkamos prielaidos. Nes e, Indija, Indijos pusė pareiškia, kad yra pasirengusi pradėti dėrybas iš karto. Tos tinkamos prielaidos buvo svarstamos lapkričio e, 13-ąją e, lankėsi e, Europos Sąjungos dėrybininkė, mes aptarėme daugybę politinių pokyčių, kurie įvyko ir taip pat buvo svarstytas kelias priekin. Paskutinis raundas e, toks įvyko 2013-aisis. Svarstėme, kas pasiekta sanitariniu E, ir fitosanitarinių priemonių, intelektinės nusaibės teisų apsaugos sritise. Buvo nuspręsta viską, visus klausimus varstyti laipsniškai. Abipusės supranta viena kitos pozicijas ir lūkesčius. Europa nusprendė šiek tiek sumažinti savo ambicijas, o mes nusprendėme uh, kad e, būsime šiek tiek ambicingesni. Ir per 2018 pirmą ketvirtį turėtų susitikti abiejų šalių ekspertai ir viską apsvarstyti. Taigi, buvo paskirta kito susitikimo data, buvo paskelbta kokios sritis bus svarstomos tame susitikime. Šis susitikimas iš dalies buvo skaidrus. Taip pat darbo grupės e, atsakingos už atskirius klausimus e, buvo susitikę lapkričio 13 ir e, svarstė, kaip eiti priekin iš, ir išeiti iš tos aklavėtės, kurioje jos kurį laiką yra įstrigę. E, taigi 13 ir 14 e, susitikimų rezultatus vertinu pozityviai ir sutinku su jumis, kad mūsų laukia puikios galimybės, ypač vertinant dabartinę situaciją. Mūsų premjeras e, ypač daug dėmesio skiria ES Indijos santykiams. Pone Tenokai. Dėkoju Jums už tai, kad e, įkūrėte Indijos draugų grupę Europos parlamente. Manome, kad e, santykių su Indija delegacijos egzistavimas yra labai teigiamas veiksnys, stiprinant mūsų santykius Ir man atrodo, kad jūs e, tikrai esate mūsų draugai. Turėjau galimybę e, susitikti su jumis spalio 25-ąją. Man buvo labai naudinga išgirsti jūsų mintis apie e, prioritetinės rytis. Jūs kalbėjote apie breksitą, apie e, galimybės ES e ir Indijai pasirašyti E, laisvos prekybos sutartį po 2019. Taip, ten minėta forma mod 4 yra spręstinas klausimas ir manau, kad e, jo išsprendimas pozityviai atsiliepta abiems pusėms. Bet mes visiškai negalime prognozuoti, kaip viskas bus po Brexito. Mes stebime kokiamis sąlygomis Brexitas įvyks. Jungtinė karalystė yra labai vertinama partnerė, mus sieja istoriniai ryšiai su, šeš, su, su jūsų šalimi. Europos Sąjunga, kaip jau minėjau, yra svarbiausia, didžiausia mūnų, mūsų prekybinė partnerė ir mes rengiamės tuos santykius e, projektuoti individualiai ir esame įsitikinę, kad ir ES, Rinktinė karalystė nepamirš, kaip svarbu mums užtikrinti e, galimybę išsilavinusiems specialistams e, judėti, teikti savo paslaugas. Tai yra mūsų ekonominio bendradarbiajimo dalis. Aš tikrai buvau nustebinta, kad nėra magistro ar daktaro laipsnių siekiančių studentų Europoje. Na, visuomet yra kažkiek studentų iš Indijos ir aš, na ką darysiu, aš manau, kad tai yra naujas projektas ir tai bus iššūkis. Aš bendrausiu su jumis ir su mūsų žmogiškųjų resursų ministerija Indijoje, mūsų universitetais, nes mūsų vyriausybės prioritetas yra vykdyti studentų mainus ir studentų bendradarbiavimą ir mes mielai priimame užsienio studentus ir mūsų ministras pirmininkas norėtų, kad studentai atvyktų į Indiją tiesiog e, tas keitimasis idėjomis vyktų, vyktų visais e, lygmenimis, e, studijuotų sanskritą, mūsų senąją mediciną, galėtų studentai studijuoti. Ir manome, kad tai yra tik tai vienas iš e, pavyzdžių, bet yra tiek daug galimybių prisidėti prie mokslo technologijų vystimo, taip pat prisidėti prie inovacijų. Tai tiesiog yra nauja startuolių mantra. Yra tiek daug sričių, kur jauni žmonės iš viso pasaulio yra tikrai labai kviečiami atvykti į Indiją ir aš užtikrinsiu, kad aš dirbdama kartu su jumis ir tose sritise, kurios jūs domina, kad e, galėtume ten įtraukti daugiau studentų, kad jie tiktų studijuoti į Vokietiją. Ar ką nors praleidau? Klimatas. Mūsų bendrame pranešime yra trys e, punktai susijęs su klimatu. Aš norėčiau keiti įsidėmėsi į tos dalykus. Mus tikrai sukrėtė e, užterštumas mūsų sostinėje. Ir nuo paskutinės nakučio savaitės, paskutinė la spalio savaitę mes suprantame, kad yra ir klimato priežastis, tai yra vėjai iš dykumų ir taip, taip toliau, bet nenoriu pasakyti, kad mums tai nėra labai svarbus, e, svarbi paskata dirbti su šito srity ir mūsų vyriausybė tą daro ir mes taip pat nacionaliniai alijansai e, dalyvauja dalyvauja mūsų darbe ir saulės vėjo energija yra mūsų pagrindinis klausimas ir tikiuosi, kad kai sustiksim kitą kartą, aš pateiksiu jumis detalesnį ataskaitą, ką mes dirbam klimato kaitos rytyje. Bet tikrai mes daug dirbame, mūsų siekiai yra didžiuliai, turime nacionalinės programas, nacionalinės misijas ir žinoma, tai mums yra prioritetinis klausimas. Dėkoju ambasadorė, mane informavo, kad kolegos iš vakarų Balkanų e, e, laukia mūsų už durų, tai mes nenorėtume, kad jie lauktų per ilgai, bet vis dėlto e, užsienio, reik, užsienio tarnybų, užsienio reikalų tarnyba galbūt pasakys jums minutę. Na, aš nenoriu laikyti užlaikyti jūsų, tai aš norėčiau dar tik tai keletą žodžių įvairiais klausimais, kurie buvo užduoti. Galbūt prancūziškai galėsiu atsakyti. Tai pirmas e, užsienio politikos elementai. Aš manau, kad yra bendra deklaracija, kuri yra daug siekianti, labai aiški. Ir iš esmės aš sutinku su ponė ambasadorė dėl to, kad e, tas bendro e, pranešimo dokumento dydis, mastas atspindi tas mūsų ryšių etapus ir numato kelių žemėlapį priekį. Taigi mes turėtume toliau išlikti daug siekintis ir dirbti dėl rohinių e, klausimo ir, manau, mes einame tą pačią kryptimį ir ES tikrai e, aktyviai dirba ir mūsų atstovai nuvyko į vizitą taip pat e, užsienio reikalų ministrų. Ministrai e, susitikė sprendė ruhinių krizę, bendraujame su Ausang Sučiai, tai mūsų nuogastavimai yra tie patys, yra bendri. Na, kiek yra, galbūt nėra bendrų, bendro bendradarbiavimo projektų, bet vis dėlto mes dirbame kartu ir Ženevoje vyko donorų konferencija, taigi, kaip sakiau, darbas tęsiasi dėl priekybos ambicijų, pritariu tam, ką sakė ponė ambasadorė, mes laukiame kito e, dirbininkų susitikimo ir e, pirmiausia identifikuojami klausimai, o paskui yra nustatomas bendras to ambicijų lygis, kad galėtume padaryti pažangą šitoje srityje dėl klimato. Manau, kad galėčiau pateikti daug pavyzdžių, kur mes e, nutarėme stiprinti bendradarbiavimą. Yra daugybė sričių kovoje su klimato kaita, kur mes galėtume skatinti mūsų santykius, mes tikrai aktyviai bendradarbiaujame jau dabar. Minėjau Tarptautinį Saulės energijos e, alijansą, Indija nori daryti pažangą šitoje srityje darbas su vietos valdžia yra esminis dalykas ir merų e, konferencija yra būtent šita sritis, kur ES galėtų daugiau dėti pastangų ir dalintis patirtimi, gerąją praktiką. Norėčiau atkaipti dėmesį, kad yra daug aukšto lygio vizitų numatyta ateinantiems mėnesiams. Komisijos narys Vela, Jaskanėta, Bulč planuoja lankytis Indijoje labai greitai ir mes dirbam šitose srityse. Manau, kad e, sustosiu tiek ir pasakysiu, kad Erasmus, kai dėl Erasmus Indija mūsų geriausias klientas Erasmus Plus taip pat mes ES priimame daug e, studentų iš Indijos ir tęsim šį darbą. Dėkui. Ačiū ponė Dilatra, ačiū ponė ambasadorė maloniai pasikeitėme nuomonėmis ir atnaujiname informaciją, kas vyksta dabar ES Indijos santykių plotmėje. Ir dėkui, tikimės jūs, su jumis netrukus susitikti su parlamente. Ir dabar kviečiu mūsų svečius į salę ir perėsim prie kito darbo tarkės klausimo.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 Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, šiek tiek vėluojame, bet aš norėčiau e, dabar pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Dešimtasis punktas - pasirinkimo narystė pagalbos priemonė, laikotarpio vidaus vidurio peržiūra, finansavimo ir politinių prioritetų suderinimas. Gerbim kolegos, sveiki atvykę į mūsų posėdį ir ypač norėčiau pasisveikinti su gerbiamais svečiais iš vakarų Balkanų šalių. Labai malonu mus jūs matyti šios dienos posėdėje, užsienio reikalų komitete. Kolegams iš vakarų Balkanų svarbi informacija dėl kalbų ir vertimo. Makedonija, Makedon, vertimas makedonų kalba yra e, trečias kanalas, serbų dešimtas kanalas, albanų 27 kanalas, bosnių 10 ir e, Jotkalnijos irgi 10 kanalas. Šis posėdis vienyje parlamentarus iš visos Europos ir aukšto e, lygio dėrybų pasirinkimo e, pagalbos priemonė vakarų Balkanuose dalis. Ir tai yra klausimas ties, kuriuo mes daug kalba mūsų komitete. Ir, kaip matote, popietės programoje dalyvoms es parlamentų, nacionalinių parlamentų nariai, kurie kalbės apie platesnę integracijos darbo tvarkį. O šio ryto posėdis kalba apie finansavimo pagalbą ir pasirinkimo narystį pagalbos priemonę. Šios dienos kalbėtojai yra pona Marija Šaka iš Alde grupės, kolegė iš Niderlandų ir AFET komiteto nari, kurie dirba ties e, išorės finansavimo priemonėmis. Toliau ponė Žinavieva Skanavera, vakarų Balkanų ES vykdomosios dalies direktorė ir ponė Evan Forere, Europos politikos studijų centro e, atstovė šios dienos e, posėdžio tikslas yra aptarti antrosios kartos pasirengimo darystai e, pagalbos priemonių pridedamąją vertę. Aš norėčiau trumpai pasisakyti dėl parlamento kontrolės. Parlamento kon kontrolė finansavimo srityje reiškia, kad yra nustatomi politiniai prioritetai ir yra um, stebimas gyvendinimas ir e, aiškinamasi, kaip yra, kokie yra gyvenimo rezultatai, kad piliečiai pajaustų rezultatus vietoje. Ir mes turim daryti viską ir informuoti galutinius gavėjus ir donorus, kurie yra mūsų e, piliečiai, iš kur ateina finansavimas ir kokie jo pokyčiai turėtų būti. Ir ar ES fondai veiksmingai teikia pagalbą vakarų Balkanuose ir kaip darbas galėtų ir turėtų būti sustiprintas. Ir kokie yra aiškus prioritetai, stiprinantis regionų bendradarbiavimą, stiprinantis teisės viršenybę, administracinius gebėjimus, e, kovas su aukšto lygio korupcija ir organizuotų nusikalstamumu ir ar mes nustatėme tinkamus prioritetus, yra nustatytos tinkamos iniciatyvos, ar numatyti, kokie yra numatyti tikslai ir ką, reik, kokias išvadas reikėtų daryti e, į ateičiai ir kas dabar vyksta. Na, dar kartą norėčiau pasveikinti jūs visus ir tikiuosi, kad bus konstruktyvus dinamiškos diskusijos. Prieš teikdami žodį kitiems kalbėtojams aš turiu pasakyti, kad išplatinau informaciją kalbėtojams iš nacionalinių parlamentų vakarų, iš vakarų Balkanų. Ir jeigu norėtumėte pasisakyti, jūs praneškite e, sekretariatui. Na, galbūt dar kartą norėtumėte priminti dėl taigi, kanalus. Taigi, Serbija Bosnija yra 26 kanalas Taigi skirtingos e, kalbos, bet ta pati vertėjų kabina. O dabar kreipiuosi į kalbėtojus ir e, pirmas kalbėtojas Marietė Šak. Na, labai ačiū, norėčiau pritarti ponui Makalvistą, kad tikrai labai malonu susitikti su jumis visais čia ir kalbėti apie labai techninius ir politinius klausimus. Tai yra pagalbos stojimo fondai ir kaip mes norėtume tiksliau leisti lėšas ir numatyti jų prioritetus. Aš vadovauju išorės finansavimo priemonių grupė ir aš bendradarbiauju su komisija, išorės veiksmų tarnyba, su suinteresuotomis šalimis, fondų naudos gavėjus, piliečių visuomenė ir kitais. Ir aš tikiuosi, kad pasikeitimas nuomonėmis su tais, kurie yra suinteresuoti šiais fondais, padės išgirsti įvairias nuomonės Aš pritariu tam, ką sakė Davidas, kad kiekvienas euras išleistas užsienyje yra vis labiau tikrinamas. Europoje tai yra piliečių pinigai ir mes turėtume žinoti, ką norim pasiekti ir turėtume aiškiai pranešti apie tai, ką veikiame. Na, iš vienos pusės galim pasakyti, kad stojimo pagalbai priemonė ir finansavimo priemonės turi aišku tikslą, tai yra padėti pasirengti narystį ES. Bet ar šalis įstoja ar neįstoja, tai negalėtų būti vienas matas, kurio matau, matuojame es finansavimą. Yra daug kelių, daug etapų, pasirengiant narystę ir reikėtų žiūrėti kiekvieną etapą ir kiekvieną šalį atskirai, nes iš tikrųjų visoms stoj, ruošinčioms, e, besiruošinčioms stoti šalims Europos Sąjunga dar yra toli. Ir yra priemonės numatytas iki 20 metų. Taigi svarbu, kad tie fondai besiruošinčiams sustoti šalims, TNPAP ir kitoms šalims e, atitiktų ir trumpalaikius tikslus ir konkrečias priemonės. Ir mums reikia europinio europinės e, e, sistemas, kur mes galėtume e, griežtai kontroliuoti ir žiūrėti, kaip vykdomi šitie tikslai. Jeigu turėtume geresnius mechanizmus, tai leistų mums užtikrinti lakstumą, prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių šalyse gavėjose ir spręsti klausimus konstruktyviai, nusekliau. Aišku, daugiau už daugiau toks pažadas visuomet buvo ir jeigu šaliai gerai sekasi, galime ją apdovanoti, bet jeigu yra kažkokių trūkumų, tai galbūt reikėtų laikinai sustabdyti finansavimą. Mes kreipiamės į suinteresuotas šalis ir e, dirbam su pliečių visuomenė, ne vien tik tai su vyriausybė. Dabar PPN reglamentas nurodo, kad yra apdovanojama už pažangą ir tos šalis, kurios daro didesnę pažangą, jis yra apdovanojamos ir e, bandama numatyti, kaip reikėtų tiesiog stebėti tą e, pažangą ir ją vertinti. Manau, kad e, tai tą tendenciją reikėtų teisti, jeigu teisingai suprantu, kad pažangos apdamnuojimas yra vertinamas metų pabaigoje, pažiūrėsim, kas vyks kitais metais. Taigi, kokie yra, kokie yra matai. Aš manau, kad mes turėtume žinoti, kokia yra pažanga finansuojant trečiasias šalis ir taip pat stebėti, koks yra daromas poveikis ir kaip tie fondai yra lokalizuojami. Tai yra svarbu, kalbant apie skaitingumą, ypač jeigu įtrauksim visas išorės pagalbos priemonės, tai mes užsienį išleidžiame milijardus. Bet E, iš kai kurių ataskaitų, iš suinteresuotų šalių ir taip pat išorės veiksmų vertinimo, e, kurias mes galėjome peržiūrėti, būtų sąžininka pasakyti, kad reikia atlikti daug darbo tam, kad būtų vieningesnis stebėjimas ir e, būtų vieningesnis vertinimo sistemas. Manau, kad šiandien yra gera proga išgirsti tą praktinę pusę ir gaunančio, nu, pagal apgaunančių šalis gali pasisakyti. Na, mes ne visuomet galime reguliariai tikrinti, kaip yra leidžiami fondai ir tai yra daroma veiksmingai ir efektyviai. Kai komisija rengia pažangos ataskaitą ir politinę ataskaitą, sunku tiesiogiai susijęti pažangą arba atsilikimą šitose ataskaitos ir susijęti tai su finansavimu, kuris yra skiriamas kaip pasirengimo narystį pagalbos priemonį. Taigi nustatyti stebėjimo ir vertinimo sistemą tai būtų reikalingas prioritetas, kuris tai galintų eiti į priekį. Toliau trumpai dėl SS užsienio politikos institucionalizavimo. Kalbant apie stojimo e, reglamentavimo, tai galbūt tikslai yra aiškus ir programavimo dokumentai, ir strateginiai dokumentai yra pakankamai neaiškus. Tuo pačiu metu reikėtų užduoti klausimą, ar mes skiriame fondus tinkamiems sektoriams, pavyzdžiui, ar turėtume remti žemės ūkį, ar turėtume susitelkti ties ilgalaikės infrastruktūros proje, projektais, ne tik tai e, tam, kad e, šalis vystytųsi, bet kad būtų e, siejami region, re, susijami regionai. Ir manau, kad Balkanuose mes e, kai kurias progas praradome. Vėlgi norėčiau žinoti iš mūsų, sužinoti iš mūsų svečių, ką jie galvoja, ar šitie tie infrastruktūros, tiesiog fiziniai projektai tinkami e, įgyvendinami, kas mums Europoje yra svarbiausia, tai užtikrinti geresnį, geresnį valdyseną, e, teismų bendarbiavimą ir taip toliau. Manau, kad yra tendencija per pastarusius porą metų e, keisti keisti užsienio politiką Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, atsiliepiant į neigiamus įvykis mūsų kaimynystėje, S20 strategija nu, mato principinį pragmatizmą ir um, taip pat e, buvo nuspręstas ginti Europos vidinius interesus. Manau, kad tai vyksta vis dažniau ir daugiau dėmesio skiriama klausimams tokiems kaip saugumas, migracijos vykdymas, e, negali nukrypti nuo įprastinės užsienio politikos, kuri remiasi tomis pačiomis vertybėmis, kuriomis grįčiama ir Europos Sąjunga. Manau, mes e, šitą pastabą išgirtame ir išorės vertintojų ataskaitose, kurie vertina finansavimo mechanizmus ir jie teigia, kad per pastaruosius metus daugiausia dėmesio skiriama e, ES interesams, bet mažiau dėmesio skiriame šalims, šalių partnerių poreikiams. Ir vartojančių ir ES šalių poreikiai yra susiję ir reikėtų tiesiog integruoti, žiūrėti į viską ir jeigu, pavyzdžiui, vakarų Balkanų šalims nesiseka, tai daro poveikį ir ES reikėtų atsižvelgti ir į žmonių gerovę ir demokratinius pokyčius šiuose šalyse, bet aišku, politiniai prioritetai yra būtent būtent remiasi šiomis koncepcijomis reikėtų būti atsargiems, kad šalių partnerių poreikiai nebūtų identifikuojami tik tai to, ko reikia šalių vyriausybėms, bet reikėtų atsižvelgti į žmonės ir, ir gyventojus. Ir tai yra prioritetas. Trumpai paliesiu situaciją Turkijoje, nes tai yra papildomo tikrinimo objektas ir galbūt e, Vakarų Balkanai irgi galėtų pasimokyti. Erdoganui vadovaujant e, šalis e, eina autoriz, jau tampa autoritarinė vyriausybė ir, ir žmonės nu, patenka į kalėjimus be, be teismo proceso yra centralizuojama valdžia, ir reiškia, kad e, Turkija neįvykdo Kopenhagos kriterijų. Taigi klausimas, ar pasirengimų narystiai pagalba turi būti teikiama taip pat ir e, šioje šiame parlamente tai labiau kvestionuojama. Aišku, reikia padėti žmonėms Turkijoje, kad jie stiprintų piliečių visuomenę ir e, užtikrintų kitus e, demokratijos ramščius. Taigi mes keičiame finansavimą tiesiog keičiame finansavimo kryptį. Manau, kas yra svarbu, ką reikia pažiūrėti, pažymėti, politinis prioritizavimas pakeisti finansavimo kryptis yra tai, kad instituciniai institucinė sąranga yra neaiški ir nelanksti. Ir labai sunku kažką keisti, netgi jeigu yra politinė valia. Antras dalykas, matome pagal Turkijos susitarimą, uh, arba kaip Turkijos mm, pareiškimas turėtų taip turėtų skambėti, yra tai, kad pinigai e, nukreipti tam, kad būtų valdoma migracija. Ir e, tie pokčiai yra reikalingi, jeigu yra dėl to sutariama, bet negalėtume kalbėti vien tik tai apie migracijos valdymą, bet reikėti kalbėti apie vidu, vidinius es prioritetus, bet reikia žiūrėti į ilgalaikius regiono tikslus taip pat. Žinau, kad Europos parlamento nebuvo prašyta sutikimo dėl sustarimas Turkija migracijos klausimais. Ir baigdama norėčiau dar tarti keletą žodį, žodžių dėl vidurinio laikotarpio peržiūros, ir Turkija yra labai svarbus e, veikėjas ir čia matome didžiausią dinamiką ir Europos parlamente, o kaip pavyzdys, kur galime matyti, kad fondų krypčių pakeitimas yra tinkamas, nes yra politinė lyderystė, bet vis dėlto yra atotrukis tarp tarybos ir Europos parlamento, nustatant, kokie yra prioritetai tikiuosi, kad pasimokė ir išmokę pamokas ir matydami dinamiką es kaiminystėje mes galėsim žiūrėti kritiškai ir tiksliai ir atspindėti vidurio, laikotarpio vidurio peržiūroje, numatyti, kokie yra svarbiausi punktai. Aš džiaugiuosi šios dienos diskusijomis ir tikiuosi, kad tai bus vertingas pasikeitimas nuomonėmis ir E, tai padės parengti laikotarpio vidurio peržiūrą, kurio, e, kurie komisija parengs gruodžio mėnesį. Kai dėl finansavimo per ateinančius du metus mes galim žiūrėti į ateitį ir pradėti kalbėti apie kitas finansinės priemonės po 2020. Taigi dėkui ir laukiu šios dienos diskusijų. Dėkoju, ponė Šakė, už įžanginės pastabas. O dabar o ponia Čenevera Luis Kalavera. Iš NIE generalinio direktorato. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti parlamentui iš tai, kad suorganizavo šį renginį. Vakar man teko garbė su Bosnijos ir Hercegovinos delegacija susitikti, bet norėčiau dabar pasveikinti visas delegacijas iš visų šalių. Uh, kurios atvyko į parlamentą. Matau pažįstamų veidų. Buvęs ministras Hoti, ponas Paposkiai ir kiti. Labai džiugu jūs čia matyti. Tai puikia proga aptarti pasirengimo stojimui priemonės pasižiūrėti, ko esame pasiekę per keliarius pastarosius metus. Mes dabar jau rengėme vidurinio laiko tarp peržiūrą organizavome išorės vertini, visų išorės santykių vertinimą. Išorės vertintojai ėmėsi tos užduoties, o dabar komisija turi įvertinti visus gautus rezultatus bei parengti išsame ataskaitą. Bus parengtas dokumentas kartu su komisijos ataskaita, kuris bus teikiamas gruodžio mėnesį Europos parlamentui. Tai nepadės mums formuoti kitų metų strateginį dialogą, atsižvelgiant į finansinę perspektyvą. Šiek tiek skaičių. IPA reglamentas yra numatęs 11,7 milijardus dolerių. Taip pat yra numatyti finansiniai asignavimai. Bet labai svarbu, kaip sakė ponia Šakė, užtikrinti, kad ši priemonė atneštų investicinės gražos tose šalise, kurios rengiasi stojimui. Tai yra pagrindinis tikslas. Ta galiu pasakyti apie visas tas šalis. Taigi, Mes privalome pagelbėti šalims, jų siekiams, bet čia na, labai svarbus yra nusavybės prisėmimas ir vyriausybės turi prisimti atsakomybę ir Europos parlamentas tam, kad būtų atidžiai sekama, kaip yra panaudojamos es lėšos, kad būtų atitinkami pagrindiniai reikalavimai. Todėl Mes visuomet džiaugiamės, kad Europos parlamentas iš vyriausybių prašo informacijos ir kad tada galima vertinti bendrą finansavimą, sąlygas ir kitus aspektus susijusius su finansavimo programomis. Dabar, kalbant apie ataskaitą. Rezultatai išorės vertinimo rodo, kad situacija yra pakankamai teigiama. Visų pirma, tai IPA įgyvendinimas ir paramos programos yra glaučiai susijusios, tad IPA 2 numato kur kas stipresnę strategiją negu ankstesnių finansinių perspektyvų metu. Mes dabar numatome struktūrinės reformas, kurios yra būtinos šalyse, kurios rengiasi stojimui. Vadinasi, mes turime sutelkti lėšas į pagrindinės sritis. Tai yra demokratijos konsolidavimas, viešosios administracijos reformos, įstatymo viršenybė, pagrindinių teisių užtikrinimas. Taip pat reikia padėti šalims tamti ekonomiškai konkurencingesnėmis. Negana to, šalis turi ne vien tik tai dvišalių pagrindų bendradarbiauti, bet ir regioninių. Kuo glaučiau šalis bendradarbiauja regioniniu lygmeniu, tuo lengviau jos po to gali atskirai judėti ES link. Taigi vertinime buvo atsižvelgta į šias tris sritis, tai yra tokie bendri tikslai. Na, taip pat įpadu yra siekiama numatyti nenumatytus atvejus. Pavyzdžiui, Bosnijoje buvo didžiulių potvinių ir mes galėjome perskirstyti tas lėšas, buvo iki 40 milijonų eurų skirta ir tai labai padėjo suvaldyti situaciją bei grįžti prie įprastos padėties. Be to siekiame pagelbėti šalims, kurios labiausiai nukenčia nuo migracijos krizės. Dar norėčiau pabrėžti vieną aspektą. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad e, labai svarbu, jog valstybės narės dvišališkai dirbtų su stojimui besirengiančioms šalims. Tai sukurtų labai daug pridėtinės vertės. Kitas svarbus aspektas, kad e, IPA numato finansinį svertą kadangi čia įsitraukia jau ir tartutinės finansinės institucijos. Jos gali prisidėti prie finansų, kurio, kurie pasiekia regioną. Yra ir kitų sričių, kur reikėtų ieškoti sinergijos. Net tai yra vystimasis, pavyzdžiui. Reikia taip pat ieškoti sinergijos su demokratijos ir žmogaus teisų priemonė, reikia pagalvoti, kaip visą tai vystyti ateityje. Kalbant apie šią priemonę, kaip sakė pane Šakė, ši priemonė yra skirta ES regiono interesams, bet tai nėra tradicinė priemonė. Tai yra priemonė, kuri padeda jums pasirenkti būti valstybėmis narėmis. Vadinasi, ji e, padeda pasirinkti gyvendinti Kopenhagos kriterijus. Mes manome, kad dialogas, kuris vyksta, yra labai svarbus. Mes ir toliau privalome jį tęsti. Reikia suprasti, kad tikslas yra bendras. Visos politinės jėgos turi prisidėti prie šio bendro tikslo. Negalima vadovautis tik siaurais partijų interesais. Mums labai svarbu, kad jūs e, žinotumėte, ką jūsų šalis e, daro, kaip yra panaudojama IPA e programa. Būtina užtikrinti, kad tos diskusijos vyrautų jūsų parlamente. Dar viena pastaba. Žinoma, būtina pasižiūrėti į sektorių situaciją. Tai turi privesti prie visuomenės transformacijų. Mes čia be abejo tikimės parlamento paramos. Labai svarbu, kad mūsų programų įgyvendinimas keistų ne pačių piliečių gyvenimą. Visą tai reikia laiku atsižvelgti. Reikia visą tai realiai gyvendinti. Manau, kad reikia užtikrinti kur kas didesnį matomumą, nes į regioną atkeliauja tikrai daug ES lėšų. Kalbant apie e, finansus vienam gyventojui, tai tos investicijos yra pačios didžiausios. Mes žinome, kad e, pokyčiai, kurių reikia šalise, yra tikrai nemenki, mes tai suprantame ir norime, kad tos investicijos būtų matomos, kad žmonės suprastų, jog ES yra įsipareigojusi. Dėkoju. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Na dabar ponia Fuere. Much, uh, Uh, Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami nariai, mėly draugai. Noriu visų pirma pasakyti, kad pasirengimo stojimui e, fondas yra labai svarbi investicija į ateitį. Ir šalims, kurios e, nori įstoti ir į ES, ir, ir pačiai Europos Sąjungai. Tų fondų tikslas e, padėti gyvendinti politinės ir ekonominės reformas naudos gavėjams bei pasirenkti politinių ir kitų teisų gyvendinimui, e, kurios e, atsiranda su es narystė. Taigi tai atveria didesnės ekonominės ir kitokias galimybės šalies piliečiams bei atveria galimybę užtikrinti ir plėtoti tokio lygio standartus, kuriais galime naudotis Europos Sąjungoje. Atsakydamas į šiandienos diskusijų klausimą, čia pakomentuosiu pirmojo kalbėtojo pasisakymą apie politinį matmenį. Turime, manau, visų pirma turėti menį bendrą politinę situaciją Vakarų Balkanų regione. Kaip sakiau, vakar įvykusiame posėdėje <clears throat> šiame regione E, stebime regresą reformų vykdyme. Ir kalbant apie teismų nepriklausomumą ir žiniasklaidos situaciją ir rinkimų įstatymus veikiančias parla parlamentinės institucijas bei organizuoto nusikalstamumo veiklą. Noriu priminti <clears throat> pareiškimą, kuris buvo išplatintas Europos komisijos dėl 2016 metų plėtros. Cituoju, regione ir toliau stebimi aiškus simptomai e, bandymų užgrobti valstybės. E, šie reiškiniai vyksta nežiūrint to, kad 2011-aisiais Europos Sąjunga e, akcentavo, kad stojimo procese svarbiausia yra pamatiniai dalykai, tai yra įstatymo viršenybės klausimai. Organizuoto nusikalstamumo, e, narkotikų aišku, neteistos priekybos mastai yra e, regiono nestabilumo šaltinis. Dar didesnį susirūpinimą kelia kai kuriomis aplinkybėmis stebėti atvejai, kuomet tokias situacijas gina e, politinės institucijos. Žinoma, galima teikti, kad nežiūrint šio liūdno vaizdo, e, pavyzdžiui, teismų nepriklausomybė ar žmogu, arba žmogaus teisų apsauga yra tinkamo ligmens, tačiau negalime priimti už gryną pinigą šių teiginių, reikia vertinti padėti vietoje. Ir komisijos pažangos ataskaitose apie tai ir kalbama. Deja, e, trūksta pažangos įstatymų įgyvendinime. Dažnai dėl to, kad stinga išteklių, bet taip pat ir todėl, kad pasigendame politinės valios ir netgi struktūros įsikvės pagal įstatymus, kurių tikslas prižiūrėti įstatymų įgyvendinimą, dažnai nesugeba funkcionuoti, nes vyriausybės šalių dažnai neskiria reikalingų finansinių ir e, žmogiškų išteklių. Taip pat reikia pažymėti, kad visos šios tendencijos stebimos tada, reiškia tada, kai ES nėra vienintelė veikėja regione. Vakar buvo minėta agresyvi uh, Rusijos užsienio politika. Turkija netoli nuo jos atsilieka, bandydama įgyti daugiau įtakos regione, didindama investicijas ten, bei taip pat pasinaudodama kultūriniais panaišumais, bei propaguodama savo autoritarinio valdymo modelį. Kinė taip pat didina savo e, buvimą regione įgyvendindama Šilkinio kelio iniciatyvą pradėtą 2013. -aisiais. Žinoma, e, priimančioms šalims ekonomiškai tai naudinga dėl, dėl atnešamų investicijų pobūdžio. Todėl tai į visus šios elementus es privalo atsižvelgti priimdamas sprendimus dėl pasirengimo stojimui priemonės lėšų paskirstimą. Taip pat e, reiktų didesnė pirmenybė teikti įstatymo viršenybės klausimams remiantis e, pirmojos, pirmosios pasirengimo stojimui pagalbos priemonės įgyvendinimo rezultatais 2013-aisiais. Ši pasirengimo priemonė e, yra paremta strateginiu metodu, orientuota į sektorius ir tai padėjo užtikrinti geresnius rezultatus. Strateginiuose dokumentuose numatyti planai e, kiekvien, visiems naudos gavėjams septyniarių metų laikotarpiui, o tai užtikrina geresnę tų priemonių nusavybę. Mes jau e, pasiekėme pusiaukelę gyvendindami antrąją EPA ir e, netrukus įvyks vidutinės trukmės peržiūra, kuri bus parengta kitą mėnesį ir norėčiau paminėti vieną vertinimą. E, o praėjusiu metu auditorumo ataskaita pasirengimus stojimui parama, stiprinant uh, e, valstybės valdymo gebėjimus vakarų balkone, vakar, vakarų Balkanų regione. Ten akcentuojama, kad e, stigo politinės valios e, konkrečiose šalise institucijų valios. Kita priežastis - silpna ES įtaka, galimybė skatinti reformas nes nėra e, pasirengimo stojimo pasirengimo stojimui dėrybų formato. Noriu pabrėžti, kad e, kai kurios šalis viešai pasisako už, uh, už, už partijų vaidmenį, tačiau, kad Taip pat akcentuojama, kad kai, part, kai kurios partijos pamiršta savo pažadus ir kad kai kurie partijų aktyvistai yra baudžiamojo tyrimo taikinyje. Tai stiprina argumentus, kuriuos mes kartuojame jau ilgą laiką. Tai yra, kad e, vienintelis būdas pasipriešinti reformų regresui ES pradėti e, tiesioginio darbo ir dalyvavimo procesą ir pradėti konkrečias. E, teisės aktų peržiūros dėrybas pagal 23-24 dėrybinius e, dėrybų skirsnius. Tai įpareigos e, dėrybų dalyvius prisijimti tam tikrus pažadus ES atžvilgių ir imtis visų svarbiausių pamatinių klausimus. Taip pat užtikrinti, kad pasirengimo stojimui fondai būtų panaudojami uh, daug našiau ir kad lėšos būtų skirtos tikslingai. Norėčiau pakomentuoti keletą konkretesnių aspektų. Skirtingai nuo pirmosios priemonės, kur finansavimas įstatymo viršenybės tikslams buvo ribotas, an, antroje priemonėje šis finansavimas išplėtotas. Tačiau, remdamasis įvykiais, kuriuos stebime regione, manyčiau, kad šioms sritim reikėtų skirti daug didesnį lėšų kiekį, atsižvelgiant į tai, kad e, labai suprastėjo padėtis pacituosiu auditorumo ataskaitą, kurią minėjau. Laisva žiniasklaida ir stipri pilietinė visuomenė yra svarbiausi veikėjai, užtikrinant, kad, kad tai, kad visuomenė žinotų apie nus, organizuotą nusikalstamumą ir korupciją, kad būtų motivuojama prokuratura tik, tirti tokius įvykius. Daug nuoseklesnė, stipresnė pilietinė visuomenė turėtų būti remiama, reikėtų skirti daugiau lėšų žiniasklaidai laisvos žiniasklaidos darbui. Taip pat priešintis e, žiniasklaidos laisvės pažeidimams, kai jie įvyksta. Manau, kad čia būtų galima daug nuveikti. Tai apima dar daugiau nei es jau nuveikė, organizuodama konferencijas, kurių poveikis, kaip matėme, vietoje yra ribotas. Tai sritis, kur reiktų pagilinto bendradarbiavimo su ESBO turinčia patirties šioje srityje. Reikėtų panaudoti šios organizacijos ekspertus ir ES išteklius, siekiant užtikrinti laisvos žiniasklaidos darbą. Viena iš daugelio sričių, kalbant apie įstatymo viršenybę ir demokratinių institucijų veiklą, tai politinis dialogas su konkrečiomis šalimis, pavyzdžiui, aukšto ligmens dialogas su Bosnija ir Hercegovina bei Makedonija. Pastaruoju atveju šis dialogas e, ES 2015-aisiais e, dalyvavo kaip tarpininkė vykdant politinį dialogą įveikiant susidariusias politinės krizės. Tačiau tokie dialogai nepasiekė pasauliamų rezultatų arba Makedonijos atveju. Rekomendacijos nebuvo įgyvendinamos. E, po tai atsiliepė ES e finansuojamo projektų įgyvendinimui. Todėl es nesugeba griežtai ir nusekliai pasisakyti, kai e, pakomentuoti, kai prisimti įsipareigojimai nevykdomi. Tai kenkia reformų darbo atvarkiai ir skatina ne, nebaudžiamumo jausmą. Reikėtų griežčiau kontroliuoti ir stebėti, bei es turėtų pasitelkti gyvendinimo užtikrinimo mechanizmus, kad būtų įgyvendinti prisimti įsipareigojimai. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad reikia remti, skatinti pilietinę visuomenę. Vakar Busnios Hercegovinos parlamento narys uždavė klausimą, neturėjome laiko jį atsakyti. Jis klausė, kaip, kokia yra situacija snalėse ir kaip veikia e, politinė visuomenė ten. Aš galiu kalbėti apie savo ai, šalį Airiją. Jei ne pilietinės visuomenės vaidmuo vietos lygmenių, e, Šiaurės Airijos taikos procesas nebūtų toks sėkmingas ir nebūtų buvęs įgyvendintas. Taigi pilietinė visuomenė vaidina ypač arba vaidmenį ypač po konfliktinėse visuomenėse ir jos vaidmens nereikėtų priimti kaip savaime suprantamo dalyko ar įsivaizduoti, kad E, kad, kad e, ji nevaidina jokio reikšmingo vaidmens. Manau, visi sutiks, kad pilietinės visuomenės organizacijos, stiprios nepriklausomos organizacijos bei nepriklausoma žiniasklaida yra vėjarodis, kuris ats, nurodo, ar, ar egzistuoja funkcionuojanti dem, demokratija šalyje. Būtent todėl sakyčiau, kad reikia daugiau remti pilietinę visuomenę bei politinių partijų jaunimo skyrius. Uh, kad būtų plėtojama demokratijos kultūra, kurios akivaizdžiai stinga vaka, daugelį bal, vakarų Balkanų šalių. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti, tai ekonominis vystimasis. Čia vienas prioritetų išliekančių mažinti uh, E, didelį nedarbo lygį 20 Serbijoje, 29 procentai Makedonijoje ir, ir, ir iš, iš šios skaičiaus daugiau nei 50 procentų jaunimo neturinčio darbo. Pagal pasirengimo stojimui e, planus rengiami įvairūs projektai skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, Tačiau daugelie tų šalių švietimo sistemos nereaguoja į darbo rinkos poreikius. Beveik 30 procentų mokinių Serbijoje, pavyzdžiui, nebaigia mok vidurinės mokyklos. Prof reikia geriau renkti profesinio mokymo programas, kad būtų užpildytos e, spragos ir atsižvelgti darbo jėgos e, poreikius. Reikėtų daugiau dėmesio skirti įgūdžiams bei didinti finansavimą tokiai darbo atvarkiai. E, reikėtų nepamiršti, kad vakarų Balkanuose, kaip jau sakiau, e, turime reikalą su visuomenė gyvenančia po konfliktinėje eroje. Ir taip pat yra moralinio, moralinės lyderystės klausimas. Kaip sakė Nelsonas Mandela, švietimas yra svarbiausias visuomenės raidos veiksnys. Noriu pakalbėti ir apie ryšių, viešųjų ryšių politiką. Es dėja yra silpna pristatydama visuomeniai savo pasiekimus užsienio politikos rytyje ir ypač plėtros klausimų. Galima dėl to kaltinti atskiras valstybės narės, kurios e, bevelyje nekalbėti pozityvai apie ES plėtrą, baimindamosi, kad įpykins rinkėjus, nes plėtra yra susijusi su toksiškomis dėrybomis dėl pabėgėlių. Tačiau, o kalbant apie vakarų Balkanų valstybės, tampa ypač svarbu, kad ES išnaudotų visas priemonės ir akcentuotų, kokias finansinės ir kitas priemonės yra skyrusi, kad padėtų artimiausiems kaimynams. Tai tampa ypač aktualu tuo metu, kuomet, kaip sakiau, ES tampa nebe vienintelė veikėja regione. Pavyzdžiui, Serbijoje kai kuriuose sektoriuose yra įsiviravusi nuomonė, kad Rusija yra didžiausia paraimos teikėja, kai tuo tarpu realybėje visiškai taip nėra. Nors ES yra pasiekusi pažangos e, viešųjų ryšių politikoje, reikia daug daugiau pastangų, kad, kad parodytume, koks tikrasis yra mūsų indėlis Vakarų Balkanų regione. Ačiū pirmininkai. To, uh... Ačiū, ačiū trims svečiams. O dabar norėčiau suteikti žodį visiems, kurie norėtų užduoti klausimus, paskui jos bus atsakyta. Na ir manau, kad mm, pirmiausia svečiai iš mm, Vakarų Balkanų šalių pramaišiui su mm, parlamento nariais. Ir pagal sąrašą aš norėčiau e, sutikti žodį visiems, bet pirmiausia, e, prašyčiau jūsų prisistatyti ir pasakyti, kam skirta pastaba ar klausimas. Pradėsiu nuo e, žinoma svečio užsienio reikalų komiteto, pana Nikola Popovski, buvusi užsienio reikalų ministra ir dabar jis e, dirba Skopija ir dirba Europos integracijoje. Taigi žodis jums, e, kaip manau, kalbėsiu trumpiau, trys rekomendacijos, kurias aš siūlyčiau tiek komisijai, tiek parlamentui, kad jie išgirstų ir mat, Perinant nuo IPA prie IPA 2, pirmiausia, manau, kad IPA 2 e, konkurencija yra gera, reikėtų skirti, stiprinti jį, tiek tarp sektorių, žemės ūkio, infrastruktūros investicijos ir tarp veikėjų, ne vyriausybinių organizacijų ir taip pat vyriausybių ir tarp šalių. Aš manau, veiksmingiausia priemonė, kurį mano, matome, kas geriausiai leidžia Europos mokesčių mokėtojų mm, pinigus, tai turėtų būtų e, tarpusavės spaudimas ir reikėtų pat tiesiog pateisinti, kaip išleidžiami arba mokesčių mokėtojų pinigai. Toliau antras dalykas. Komisija pabrėžė kad yra e, išorės vertina, išorė vertina išorės vertintojai. Tai yra gerai, nes tai nukrypsta nuo, naidama nuo šališkumo, nes reikia atsargiai, nes atsiranda klientelizmas. Ir tas momentas, kai pasikliaujama vien tik tai išorės patarėjais, kaip, yra, kaip turėtų būti leidžiami pinigai. Jie stengiasi, kad jūs jaustumėtės gerai ir to elemento nereikėtų pamiršti vertinant, nes tai yra politinis sprendimas, kas yra teisinga politinė prasme mūsų regionui, kad jis gautų paramą ateičiai. Ir trečias elementas, kadangi kalbam apie politinius prioritetus, sakyčiau, kad pirmas prioritetas turėtų būti regiono integracija mes alergiški e, tam pasakymui, kad ES yra federacinė sąranga, ypač jeigu e, Makedonijai prisimenam tą federacinę sąrangą, bet na, nebent mes integruosimės, jeigu ne, nesintegruosim kaip regionas, mums bus labai sunku integruotis į Europos Sąjungą. Tai reiškia, kad turi būti laisva erdvė, erdvė žmonės turėtų laisvai keliauti ir telefoninis ryšys turėtų būti e, ne, ne, nemokamas ir e, lengviau iš Skopijas patekti į Briuselį negu į Sarajevą. Mm, ekonomika e, pasako viską ir ko mūsų mokesčių mokėtojai nori, kad e, ką mes turime pasiekti, mes esam labai atviri, mūsų 70 procentų viso bendarbiavimo yra su Europos Sąjunga, tik 20 procentų su tomis šalimis, kurias vadinasi Vakarų Balkanais. Ir reikėtų tai vystyti ir galiausiai neturėtų būti pereinama prie didesnės infrastruktūros, kuri, mm, kuri mm, užtikrina prieigą prie mm, tarpusavę, bet yra kreipiamasi į administraciją, bet, pavyzdžiui, pas mus administracijoje nori dirbti administracijoje, jeigu tikrai jūs esate šonus ir protingas, tai vyksta dirbti į Vokietiją, bet e, tiesiog, sakyčiau, reikėtų mažiau pinigų administracijai, bet daugiau pinigų infrastruktūrai tarp mūsų miestų ir, ir kaimų. Dėkui. Ačiū, Nikola. Jūs sakėte, kad jūs esate iš regiono, kurį vadinam Vakarų e, Balkanais. E, Aš nežinau, ar kam patinka ar nepatinka tas pasakymas, bet mes randam kitą terminą - pietryčių Europa. Mes taip sugalvojom tokį, tokį pasakymą, bet jeigu jūs tikrai esate e, daug pasiekius, jūs gali patekti į Europos administravimą. Na, tikriausiai kolegos pasižymėjo, ką jūs sakėt, ir atsakys vėliau. Toliau Kutu Venkenstein iš SND. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti Markė Šaką, nes e, manau, kad ji iškėlė labai svarbu dokumentų paketą ir ji tikrai atlieka didžiulį darbą mes e, galbūt nesam labai patenkinti tuo, kaip yra skirstami e, PNPP pinigai. Na, negaliu pasakyti, kad viskas blogai, bet vis tiek problemų yra. Neleidžiama sakyti Vakarų Balkanai, bet žmonės, ten, kurie gyvena tose šalyse, turėtų pastebėti, kad iš abiejų pusių uh, yra atliekamas didžiulis darbas, siekiant juos priartinti prie Europos Sąjungos. Jie turėtų pastebėti, kad yra pradėtos vykdyti reformas, kad jos veikia ir kad gyvenimas gerėja tas supratimas skiriasi įvairiose šalyse. Ir tikriausiai pastebėjote, kad yra daugiau stabilumo, pagerėjo saugumo situacija, o tai irgi gera naujiena. Tačiau, kai ir skiriama pagalba gyvendinti reformoms, reikia užtikrinti tuo pačiu metu, kad tie e, žmonės nori tapti ES dėlimi. Tai nekalbant vien tik tai apie pinigų leidimą e, gyvenant reformas arba mokant konsultantams, bet reikia užtikrinti, kad infrastruktūros priemonės būtų skatinamos. ir e, taip pat e, yra siekiama suvienyti žmonės, tai pavyzdžiui, jaunimą bendrai ir taip toliau, tai aišku, bertinio procesas svarbus, aš nesakau, kad to nedaroma, bet tiesiog tai nėra plačiai matoma. Mes išleidžiam pinigus eurą, paskutinį eurą ir galbūt e, kartais pritrūksta na, e, nėra ES e, e logo. Tiesiog aš e, noriu pasakyti, kad ta veikla tiesiog nėra plačiai žinoma. Rusija, Kinija, Turkija, žinoma, nori įgyti didesnės įtakos regione irgi. Na, jeigu jie nori bendradarbiauti daugiau su Rusija, tai viskas tvarkoja, bet yra šalis, kurios irgi daug prisideda, pavyzdžiui, Saudo Arabija. Manau, reikia atsitolinti nuo tos minties, kad e, pradėdami naują skyrių yra e, kažkoks revoliucinis klausimas. Ir tai revoliucionalizuoja ten žmonių gyvenimą, ten esančių reikia, kad tie skiriai būtų E, atviri, kad kepėjas Belgrade neturėtų pradėti išmesti, kad sužinos, e, sužinojęs, kad po ilgo laiko du nauji skiriai e, atidaryti. Tai to nereikia, mes turim daryti kitus dalykus, kurie naudingi. Manau, visų liberalizavimas yra pirmas klausimas, kuris tapo apčiuopiamu žmonėms tose šalyse, dėja ne Kosove. Ir kurį laiką mes jau kreipiamės į komisiją ir prašom, kad žengtų dar vieną žingsnį. Galbūt e, įvedus ES e, telefoninio ryšio tarptautinė sistema būtų irgi toks dalykas, kuris būtų žmonėms apčiuopiamas ir pastebimas. Verslininkai vienose miestuose, jauni žmonės kitose miestuose, tai būtent yra apčiuopiami dalykai. Ir paskutinis dalykas - daugiau už daugiau. Tai tapo šūkiu, bet reikėtų į tai žiūrėti rimtai. Ir turėtume skirti resursams toms rytims, kur mes iš tikrųjų galime užtikrinti pridėtinę vertę. Žinoma, viską, ką darome, turi būti daroma kartu su vyriausybėmis vakarų Balkanų šalyse. Mums reikia partnerystės, o ne pradėti kažkokio protektorato. To reikia nepamiršti. Dėkui. O kitas kalbėtojas yra Fadil Zendeli iš Makedonijos ir jis yra PESA politinės grupės vicekoordinatorius. Gerbiami vakarų Balkanų ats, parlamento atstovai, aš norėčiau pabrėžti kai kurios klausimus, kurie yra susiję su e, PNPP fondų gyvendinimu. Tai yra priemonė, kuri padeda Vakarų Balkanų šalims į pagerinti gyvenimo standartų kokybę mūsų šalise, mūsų piliečiams. Tai yra Europos fondų priemonė, tačiau mes kartais turim problemų įgyventinant savo nacionalinį biudžetą. Tai problema ne vien tik tai mūsų šalyse. Kalbant apie šios klausimus, reikia, kad plačiau įsijungtų Europos institucijos, stebint, kaip yra įgyventinami, kaip veikia šitie fondai mūsų šalise, mano atveju Makedonijoje, kad mes užtikrintume didesnį veiksmingumą įgyventinant šitų fondų pagalbą, o šitie fondai turėtų būti skirti tinkamiems projektams, o ne tik tai tam, kad padėtų vyriausybėms mūsų šalyse iš, išgyventi. Šios priemonės turėtų būti veiksmingesnės, kad Europa priartėtų prie Makedonijos, Kosovo ir viso regiono. Ir tendencija mūsų šalyse yra tokia, kad mes galvojam, mes turim artėti prie jūsų, o kartais reikia paaiškinti aiškiai, kad mes artėjame, bet tai turėtų būti tiesiog abipusės pastangos. Reikia kad mūsų žmonės atvyksta Europos Sąjungą, mokytųsi ir galėtų grįžti į mūsų e, šalise ir prisidėti prie mūsų šalių e, vystimo. Gerbimas kolega iš Makedonijos, dėkui Jums, o dabar ponės Šotas e, Grins, jeigu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš sutikta žodį. Šitie fondai yra labai svarbus regionui, visi tą žinom. Mes kalbam apie šitų fondų stebėjimą, manome, kad e, stebėjimą turi vykdyti išorės institucijos arba vidinės. Bet manau, kiekviena iš šitų šalių regione turi savo atitinkamą instituciją. Aš manau, kad ši institucija turi vaidinti labai svarbu vaidmenį audito procese, tikrinant, kaip šitie fondai gyvendinami. Ir reikia atsakyti klausimą, labai svarbų klausimą. Jis e, svarbus ne kaip e, kažkokia paskesnio vertinimo formuluoti, formalumas, bet kaip šitie fondai yra leidžiami, fondų lėšos leidžiamas ar formaliai tinkamai, bet reikia taip pat uh, atsakyti į veiksmingumo, efektyvumo ir ekonomiškumo klausimą. Tai yra klausimas, kuris labai svarbus ir komisijai, ir valstybėms narėms, kaip jos galėtų išmatuoti Europos fondo lėšų poveikį. Nes svarbu ne vien tik tai išleisti šitos pinigus, bet atsakyti, kaip šitie pinigai, kaip šitas lėšos išleistos ir koks buvo poveikis piliečiams, institucijoms, e, informacijos klaidimui, daug kitų dalykų. Sutinku su anksčiau kalbėjusiais, kad e, infrastruktūra yra nepaprastai svarbi ir ryšiai tarp e, šalių ir regionų, bet taip pat, manau, labai svarbu žinoti, kaip ši šalis įgyvendina teisės aktus, iš pirmo žvilgsnio galima pasakyti, kad daugeliu atveju teisinė sąranga atitinka akikomonoter ir Europos teisę, bet e, sunkiau sekasi įgyvendinti šios teisės aktus. Ir vėl vis tiek reikėtų investuoti pinigus mokymo programoms, viešajam sektoriui, žinomumui ir skaidum, skaidrumui skatinti, bus lengviau komisijai, parlamentui ir nacionalinėms institucijams, tarp jų ir nacionaliniams parlamentams stebėti, kaip leidžiami tie pinigai ir kaip veikia PNPP. Ačiū. Dar du kalbėtojai iš Kosovo. Ponas Abdula Hoti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Prangus kolegos. Labai džiaugiuosi galėdamas pasisakyti šiame forume. Aš kalbėsiu kaip vyriausybės narys, kaip finansų ministras ir taip pat planavimo bei IPA fondų įgyvendinimo komiteto narys. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų. Visų pirma, tai įpagyvendinimas. Mano patirtis rodo, kad reikia skirti kur kas daugiau laiko planavimui ir koordinavimui su vyriausybė. Būtent taip IPA tikslai bus visiškai gyvendinti. Būtina įtraukti ir kitas suinteresuotas šalis. Visos suinteresuotos šalis turėtų prisidėti prie proceso nuo pat pradžios, nuo pat planavimo, kaip panaudoti IPA lėšas. Aš manau, kad reikėtų galvoti, kaip didinti pajėgumus vyriausybėje, ne vien tik tai, kai kalbame apie IPA programų įgyvendinimą, bet ir apie ilgalaikius pajėgumus tam, kad galėtume kovoti su iššūkiais, kurie kyla dėl IPA programos. IPA programos yra ilgalaikės. Aš kaip buvęs finansų ministras manau, kad labai svarbu yra vykdyti pajėgumų stiprinimo projektus o tam reikia bendra finansavimo. Toliau IPA programų įgyvendinimas. Mums visiems susidaro įspūdis, kad šių programų įgyvendinimas labai vėluoja. Kartais mes tiesiog prarandame įgautą pagreitį. Dėl to piliečiai nebepasitikė tais projektais. Taigi labai svarbu išlaikyti įgytą pagreitį tam, kad pasiektume norimų rezultatų. Toliau techniniai aspektai. Manau, visi sutarėme, kad IPA finansavimas yra finansinė parama šalims, bet tai taip pat yra ir politinis gestas. Aš manau, kad reikėtų labiau pabrėžti būtent šį aspektą. Reikėtų daugiau apie tai kalbėti. Negana to, nacionalinis parlamentas turėtų turėti daugiau teisių viską tikrinant ir prižiūrint, kaip yra vykdomi projektai. Aš pritariu idėjai, kad projektus turėtų vertinti išorės vertintojai, bet ir vidaus institucijos turėtų stebėti, kaip yra panaudojamos lėšos. Manau, kad ES turėtų būti matomesnė regione, tam, kad piliečiai galėtų matyti, kaip yra panaudojamos lėšos. Dėkoju. Ačiū. O dabar žodis panui Solė. Jis yra IPA susitarimų pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad sutikėte man žodį. Turiu pastabą ir klausimą. Kalbėtojai jau tai paminėjo, o taip pat ir mes turime atitinkamos patirties įgyvendinant IPA programas. Sėkmė priklauso nuo dviejų faktorių - nuo politinės naudos gavėjo valios ir nuo Europos Sąjungos sugebėjimo reikalauti tikrų reformų tose šalise. Kartais taip nutinka, kad tie faktoriai būna riboti kartais pritrūksta tikros politinės valios įgyvendinti realias reformas. Taip pat ir ES spaudimas įgyvendinti reformas kartais nėra pakankamas. Tam, kad galėtume nugalėti šiuos trikdžius, manau, turime pabrėžti porą dalykų. Ankstesnė kalbėtojai jau tai paminėjo. Tai visų pirma pilietinės visuomenės parama. Pilietinė visuomenė gali labai prisidėti prie pokyčių kiekvienoje visuomenėje. O ypač šalyse, apie kurias kalbame. Antra, ta sistema, pagal kurią viskas yra paskirstoma, tad e, aš norėčiau išgirsti komisijos pasiūlymus. Dabar kolega iš Makedonijos pasisakė apie regioninę integraciją. Apie tai, kad finansinė ir techninė parama turėtų padėti regionui integruotis. Klausimas būtų toks. Ar jūs manote, kad daugia šalės programos pagal IPA galėtų prisidėti prie regioninės integracijos? kaip kad buvo apie tai kalbėta. Čia klausimas būtų Europos komisijos atstoviai. Ačiū. Dėkuoju, ponė Solė. Kaip suprantu, yra dar vienas kalbėtojas, bet tada jau uždarysiu sąrašą, nes norėsiu suteikti žodį svečiams. Menė Kresnikė iš Kosovo. Ačiū, ponė pirmininkė. Svečiai, kolegos. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, nes mano kolega ponas Hoti jau paminėjo pagrindinius aspektus ir pagrindinius įspūdžius apie IPA programų įgyvendinimą Kosove. Noriu pasakyti, kad IPA yra labai svarbi priemonė. Jų žima labai svarbu vaidmenį pagrindinėse sritise Kosove. Bet norėčiau pasidalyti savo patirtimi, kai na, buvau vyriausybės ministras per pasarasias dvi kadencijas. Būtina atsižvelgti į priemonės įgyvendinimo veiksmingumą. Pavyzdžiui, prieš du mėnesius Kosove ypač 2014 įgyvendinimas prasidėjo. Tai vėlavimas yra trijų metų, o dabar jau pasiekėme vidurinio laiko tarp peržiūrą. Nors realiai buvo pradėti gyvendinti tik tai pirmieji IPA 2 metai. Akivaizdu, kad prireiks dviejų metų tam, kad sutartys būtų gyvendintos ir tai reiškia, kad 2014 IPA bus užbaigta kažkada 2020-aisiais. Todėl veiksmingumas yra svarbiausias raktinis žodis, kai kalbame apie IPA. Matome praktiškai visose regiono šalyse vėlavimus ir biurokratinės kliūtis. Tikrai reikia diskutuoti apie tai, kaip supaprastinti procesą ir kaip užtikrinti veiksmingumą. Antra, įgyvendinimas. Kai pradedama įgyvendinti projektus, labai dažnai nenumatomas papildomas laikas. Tarkime, kosų įgyvendinimo projektai numatomi pusantrų ar dviejų metai. Bet galiausiai pasirodo, kad bent šešis mėnesius viskas vėluoja. Taip viskas komplikuojasi. Kitas aspektas - naudingumas. Ar projektai tikrai veiksmingi? Turime labai sėkmingų istorijų, o kitas, kitos netokios jau sėkmingos. Yra numatoma daug techninės paramos, kurios tikslai yra labai geri, bet galiausiai neįmanoma pamatyti, kokia buvo to projekto nauda. Tai yra negerai ir Europos Sąjungai, ir šalims. Čia atsiranda problemų tarp vyriausybės, konkrečių agentūrų, naudos gavėjų. Mes parengėme puikias ataskaitas, rekomendacijas, tūkstančius puslapių, kuriuos dėje nelabai kas skaito, net ir naudos gavėjai, nors būtent jiems tai yra skirta. Todėl panaudojimas yra ganėtinai komplikuotas. O kalbant apie kapitalo investicijas, tai aš manau, kad situacija yra kitokia. Vadinasi, reikia galvoti apie pusiausvyrą tarp kapitalo investicijų ir techninės paramos. Pavyzdžiui, mes Mitrovicoje įvykdėme projektą, buvo pastatytas sporto centras ir jaunimas gaus akivaizdžią naudą. Tad visuomet reikia logiškai galvoti, kaip turėtų būti paskirstytos lėšos. Reikia projektų, kuriuos užbaigia ekspertai iš Europos, reikia jiems sumokėti, nes jie padeda, pažiūrėjau, dokumentus užbaigti. Toliau planavimas ir apžvalga. Kaip jūs ir sakėte, reikia atsižvelgti į politinius prioritetus, bet ne visuomet e, tai yra būtent taip. Pavyzdžiui, 2014 žemės ūkio vystimas buvo viena iš pagrindinių trijų sričių, bet dabar taip nebėra. O kas taip nusprendė? Mes nesame tikri. Aš buvau žemės ūkio ministras, aš to sprendimo nepriėmiau, manęs niekas net neklausė. Taip jūs sukūrėte problemą. Mes, pavyzdžiui, kartu atliekame bendrą planavimą, planuojame lėšas 2018-2020, bet staiga viskas pasikeičia ir tada keičiasi situacija ir naudos gavėjos šalyje. Tai kaipgi primami sprendimai jeigu naudos gavėjai nėra įtraukiami į procesą. Na, da greičiausiai yra valstybės tarnautojų, kurie įsitraukia į tą procesą kažkuriuo lygmeniu, bet privalome įtraukti ir politinį lygmenį, jei kalbame apie politinius prioritetus. Net ir Briuselėje išsiskiria nuomonės dėl žemės ūkio, kaimo plėtros išgirsite skirtingas nuomonės nėra ir Žemės ūkio generalinėme direktorate. Aš norėčiau baigti užduodamas klausimą. Ar jūs manote, kad į planavimą reikėtų įtraukti ne tik naudos gavėjus, bet ir kitus generalinius direktoratus susijusius su konkrečiais sektoriais. Aš ką tik paminėjau pavyzdį, pavyzdžiui, kad reikėtų įtraukti Žemės ūkio generalinį direktoratą nes e, paprastai tai nedaroma. Nors tai yra generalinis direktoratas, kuris turi kur kas daugiau patirties žemės ūkio srityje negu nėra generalinis direktoratas. Dėkoju. Dabar e, jau uždarau kalbėtojų sąrašą ir kreipiuosi į mūsų svečius, suteiksiu Jums galimybę atsakyti. Pone Šakė, žodis Jums, po to kitiems kalbėtojams. Labai ačiū, Teividai. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems už tai, kad dalyvavote, kad pasidalijote savo nuoširdžiomis išvalgomis, o kokie yra iššūkiai, kokios yra galimybės. Kokią darau išvadą šiandieną? Be abejo, tai prisidės prie strateginio dialogo, prie vidurinio laikotarpio peržiūros. Tai yra, kad e, akivaizdu, jog abi pusės nori veikti aktyviau. Tai labai svarbu. Tai reiškia, kad abiems pusėms rūpi ir kad abi jos dar turi ką nuveikti. Dėl lėšų veiksmingumo, dėl ryšių tarp šalių, dėl kitų veikėjų, ne tik ES, tokie buvo pagrindiniai pasisakymai pastebėjau, kad e, nusavybė, atsakomybės prisėmimas ir politinė lyderystė yra labai svarbu. Aš e, noriu pabrėžti, kad prisijungimas yra nepaprastai jautrus klausimas, taip pat kaip ir tos lėšos, kurios yra skiriamos. E, tai nėra vystimos pagalba. Tai yra aiškus kelias siekiant geresnės įstatymo viršinybės, pilietinės visuomenės sustiprinimo žiniasklaidos laisvės, pastangų e, gyventi toliau po konflikto ir taip toliau. Na, šiandieną aš taip pat suprantu, kad egzistuoja labai svarbus ryšys tarp visų skirtingų elementų, kurie sudaro gyvendinimo procesą. Tai yra institucijų stiprinimas, kova su korupcija, apžvalgos stiprinimas. O tai savo ruoštų gali pagerinti lėšų panaudojimą, taip pat gali prisidėti prie veiksmingų gyvendinimo Vadinasi, reikėtų galvoti ne apie ekonominį vystimąsi vien tik tai, bet apie demokratijos stiprinimą ir visuomenės gyvenimo gerinimą. Galiausiai mūsų kaip parlamento narių prioritetas yra štai koks. Mes galvojame apie žmonių gerovę. Finansavimas pasirengiant stojimui neturėtų tapti trofėjumi kažkokiai vyriausybei. Tai turėtų būti raginimas veikti visai visuomeniai ir tie finansai turėtų pasiekti tuos, kuriems jų labiausiai reikia. Aš čia kreipiuosi ir į tuos, kurie atlieka vidurinio laikotarpio apžvalgą, kadangi būtent tai yra svarbiausias prioritetas, būtent tai yra tas pagrindas, ant kurio bus galima statyti visą kitą. Tai labai ačiū už šį posėdį ir toliau palaikysime ryšius. Dėkoju. Ryčia. Ačiū Marytija. Pane Ruiz Kalabera. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Šakė. Noriu išsakyti porą pastebėjimų. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus. Mums tikrai svarbu išgirsti jūsų nuomonę. Ir ne tik šiandien mes palaikome nuolatinį e, dialogą su jumis, su pilietinė visuomenė, kad vidutinės trukmės peržiūra e, būtų parengta remiantis visą informaciją ir realią padėtimi vietoje. Visų pirma, pilietinė visuomenė tikrai labai svarbi tai svarbi na, naš, naudos gavėja visose šalise, lietinė visuomenė kitas arba institucija parlamentas, kaip parlamentai, kaip, kaip sulaukia įstatymų projektų, mes prašome, kad būtų surenktos konsultacijos su suinteresuotų pusių atstovais, nes dažnai e, įstatymai parlamente e, priimami labai greitai, be nesurengus jokių politinių konsultacijų. Todėl mes prašome, kad jūs atliktumėte savo vaidmenį ir sukurtumėte tą konsultacijų erdvę, kad pilietinė visuomenė galėtų savo vaidmenį suvaidinti. Uh, Kitas svarbus komentaras, čia pritariu ponui Popovskijui, dėl to, kad kad regi, situacija regi, regione apsprendžia atskirų šalių pažangą. Pastaraisiais metais regiono bendradarbiavimas klesti ir reikia jį remti ir palaikyti. Tai dar viena mūsų daugia šalės programos svarbia dalis - skatinti tą da, bendradarbiavime. Dar vienas dalykas. Mes žinome suinteresuoti infrastruktūra, tai svarbu regionų, jungtims regiono viduje ir su ES, tačiau e, esminės investicijos į infrastruktūrą nepakeis padėties regione. Pavyzdžiui, galime nutiesti, kiek norime. E, e, greitkeliu, tai, tai nieko nepakeis. Būtent dėl akcentuojame techninės paramos svarbą. Kapitalinės investicijas turi dėti visuomenės reformos, taip pat reikia modernizuoti transporto reglamentavimą ir turime viską daryti atsižvelgdami į regioninę perspektyvą. Būtent todėl tiek dėmesio skiriame regioniniai ir ekonominiai perspektyvai. Kalbame apie tai, kad viskas turi vykti nepamirštant seftos. Mes <clears throat> suprantame, ką pasakė šalių premjerai akcentuodami transeuropinių tinklų tiesimo svarbą, e, jungti su triestu. Dar vienas dalykas - parlamento vaidmuo kaip, ir, ir parlamento kaip priežiūros institucijos vaidmuo. ES egzistuoja priežiūros mechanizmai. Išorės E, mechanizmai. Taip pat siunčiame stebėjimo misijas, yra komisija, egzistuoja vidinio audito sistema, yra audito rūmai, jeigu kas nutinka, vyksta ne taip, Olafas gali įsikišti. Jūs turite nacionalinės audito institucijas ir turite jas remti, padėti joms vystytis, kad jos turėtų reikalingas priemonės, būtų e, nepaveikios politinės įtakos E, jūsų parlamento narių vaidmuo yra labai svarbus, kad užtikrintumėte tas pamatinės sąlygas. Dar vienas dalykas. ES programos yra vienas dalykas. EPA programos yra ilgalaikės. Mes norime pasiekti pokyčių visuomenėse per naktį tai nenutiks. Todėl mūsų kūriamos programos yra orientuotos į ilgalaikius procesus, jos apima kontrolės ir atsvarų sistemą. Tačiau tam, kad e, atsirastų brandžios veiklos sritis, e, reikia ilgalaikio darbo. Dabar jau gyven, baigtos gyveninti 2014 pradėtos programos. Aš čia noriu pabrėžti, kad reikia bendro visų politijų, politinių partijų požiūrio į ES e, integraciją pasikeitus vyriausybė, jūsų regione vyriausybės e, keičiasi dažnai, ateis naujai vyriausybei darbas šioje srityje prasideda nuo nulio. Ir tai viską lėtina. Parlamente reikia tokios vizijos ir dialogo, kad būtų užtikrintas testinumas, pavyzdžiui, teismo, teismų sistemos reformo gyvendinime, valstybės valdymo reformoje. Parlamentas kaip o toks turi būti įsitraukęs į šias rytis. Ir jūs turite šią žinę parsivežti namo, nes tuo, tokiu būdu EPA programos bus veiksmingesnės ir našesnis. Reikia ir tokios vizijos ir politinio dialogo, kad būtų užtikrintas tvarumas ir nuseklumas. Toliau, galiausiai ryšių politika ir matomumas. Uh, Dabar, man atrodo, mes dirbame daug geriau, čia yra kolegos atsakingi už ryšių politiką. Tačiau e, ryšių politika negali apsiriboti vien girimusi apie tai, ko pasiekėme. Ryšių politika turi vykdyti ir vyriausybė, parlamentas, regionas. Geriausiai e, apie tai kalba regionai, kurie pasakoja, ką ES nuveikė jų labui. Todėl norėtume, kad jūs mums padėtumėte pristatant, komunikuojant svarbu ES vaidmenį, jums, teikiant pagalbą jums, jūsų siekiams e, ES atžvilgių. Ir galiausiai ponas Fuere. Ačiū pirmininkė visiems, kurie pasisakė keletas komentarų. Regioninis bendradarbiavimas ir daugia šalis programos. Yra daugia šalis e, programos, e, veikia daugia šalis institucijos, pavyzdžiui, valstybės e, valdymo reformų mokykla Montenegre. Tačiau Jotkalnyje. Tačiau jeigu E, praktiškai neįgyvendinamas, e, praktiškai neįgyvendina sukaupta patirtis, jos nieko neduoda. E, audito rūmai praeitais metais pastebėjo, kad tos tos mokyklos mokymo programos neduoda konkrečių rezultatų. Vos kelios šalis pasinaudojo jomis. Reikia mokymų programų šalies viduje, kad tos daugia šalis mokymo programos atneštų didesnės naudos. Dėl įstatymų įgyvendinimo poveikio ir dėl įstatymų prieimimo visiškai sutinku su kolege. Dėl to, kad dėje esame matę atveju, kai regiono parlamentai tiesiog viską automatiškai priima, patvirtina ir susidaro įspūdis, kad gyvendinama AS reformų programa. Tačiau reikia duodugnių konsultacijų su visų visuomenės sektorių atstovais, kurie pajus to įstatymo įgyvendinimo pasiekmes, pavyzdžiui, kovos su diskriminacija. Įstatymo projektą rengiant reikia konsultuoti su visais visuomenės sektoriais, kurie, kuriuos palies to įstatymo įgyvendinimas. Antra, institucijos steigiamos tokių įstatymų įgyvendinimui e, turėtų būti tų sektorių at, at, at, atstovai, atstovų darbo vieta. Tačiau, kaip pastebėjome, tokios institucijos dažnai, tokiose institucijose dažnai dirba partiniai nariai, kurie neatstovauja e, tų interesų grupių, e, kurias, tų visuomenės grupių, kurias palie, paliečia įstatymo gyvendinimas. Taigi, parlamentai turi siekti konsensuso šiais klausimais. Ir tik tokiu būdu tie teisės aktai pakeis, pagerins gyvenimo sąlygas tose šalise. Tie įstatymai reikalingi ne dėl to, kad ES taip sako, jie reikalingi tų šalių labui. Tačiau tam, kad jie atneštų naudos šalims, reikalingas sisteminis, sąmoningas, nuoseklus konsultacijų procesas su visuomenės sektoriais, nes tik tokiu būdu galutinis rezultatas atspindės e, šalies interesus ir poreikius. Tas pats pasakytina yra apie stojimo procesą. Tų, kalbu apie šalis, kurio, kurios jau E, dalyvauja stojimo procese, reikia sutarimo šalies lygmenių, kad šalies atstovai kalbėtų vienu balsu ir atstovautų visus visuomenės sektorius, o ne tik vyriausybę ar politinės partijas. Galiausiai norėčiau pakomentuoti BESA politinės partijos iš Makedonijos pasisakymą. Manau, daugelis, daugelis iš mūsų uh, esame akcentavę, kokia svarbi yra pilietinė visuomenė, ne tik iš ES perspektyvos. Šalies vyriausybė turėtų būti atvira pilietiniai visuomeniai, bešališkai. Deja, esame matę pavyzdžių, kuomet nacionalinės vyriausybės finansuoja pilietinę visuomenę. Tai dažnai būna daroma partiniais sumetimais, o ne bandant užtikrinti nepriklausomos pilietinės visuomenės vaidmenį, kuri e, verčia vyriausybę atsiskaityti už savo veiklą. Jos vaidmuo yra kritikuoti vyriausybę, tai tų organizacijų nereikėtų persekioti. Todėl siūlyčiau imtis daugiau pastangų skatinti pilietinės visuomenės organizacijas vietos mastu. Reiktų ypač skirti dėmesio toms nedidelėms organizacijoms, kurios neturi reikalingų išteklių, specialistų, negalima duoti specialistų parama, kad galėtų dalyvauti jas rengiamuose konkursuose. Joms reikia tokią techninę paramą suteikti. Kai dirbau Makedonijoje, Slovenijoje, Pietų Afrikoje, Latino Amerikoje, Europos Sąjungos atstovybėse. Man didžiausia įspūdį padarė kokį, tai, kokį poveikį atneša nedidelio masto projektai, kurie būna naudingi kelioms bendruomenėms. Pavyzdžiui, Makedonijoje ES finansavo istorijos dėstymo projektą, jį gyvendino Helsinkio komitetas. Šis projektas subūrė istorijos mokytojus iš albanų bendruomenės ir makedoniečių bendruomenės. Jie drauge turėjo parengti objektyvų 2001 metų konflikto e, aiškinimą ir pristatymą. E, darbas buvo nelengvas, nes žaizdos dar buvo gyvos, taip pat to proceso metu iškilo visi stereotipai. Tačiau toks ir buvo šio projekto tikslas. Galiausiai buvo E, sukurtas labai reprezentatyvus galutinis produktas. Tačiau jei vyriausybės neįtraukia tokios medžiagos įdėstymo programas, tai ji niekam nepasitarnauja. Tai pavyzdys, kuomet maži projektai vietos bendruomenių mastu ar šalies mastu gali padaryti didelį poveikį, stiprinant, <clears throat> puoselėjant pasitikėjimo klimatą įvairiais ligmenimis tarp skirtingų tautinių bendruomenių bei tarp, tarp e, didelių bendruomenių, nes, kaip jau sakiau, daugeliu atveju mes kalbame apie visuomenės susikūrusias po konflikto. Nepasitikėjimas e, yra giliai įsišaknyjas. Todėl reikia projektų, kurie nutiestų tiltus. O galiausiai veikėjai tokiuose projektuose tai pilietinės visuomenės atstovai vietos lygmenių. Reikėtų daugiau paskatų iš vyriausybės, kad, kad būtų daugiau bandymų bendradarbiauti. Dar vienas pavyzdys. Kai dirbau Slovenijoje, e, finansavome projektą skirtą e, moterų, skirtą moterų ir, ir kitų pažydžiamų visuomenės narių namams, išnaudojamiems visuomenėmis nariams. Ir viso, organizacijos to užsimančios dalyvavo projekte. Tai buvo puikus bendradarbiavimo pavyzdys, kuris tikrai daug ką pakeitė vietoje ir padėjo užtikrinti pasitikėjimą. Nes daugelie šalių nėra pasitikėma vyriausybės institucijomis dėl konflikto arba dėl e, skirtingų partijų politikos. Būtent tokį iššūkį turi spręsti parlamentai e, siekiantis ES integracijos. Ačiū, pirmininkė. Right, thank you. Marytė Skakė. Ačiū, Marytė Skakė, Ganukas Karavera, Pona Pure. Matau, kad e, daugiau iš parlamento pusės žodžio niekas nebeprašo, tai aš norėčiau padėkoti visiems dalyka, dalyviams už jūsų indėlį į šio ryto diskusijas ir norėčiau priminti, kad 2018 e, pradžioje užsienio reikalų komitetas surenks klausimus dėl bendrų e, laiko tarp vidurio trukmės peržiūros e, rezultatų ir taip pat bus paten, parengtas įgyventinimo, parengta įgyventinimo ataskaita, taigi e, kviečiu visus grįžti į šitą salę trečią valandą po pietų ir tęsime diskusijas dėl ES ir vakarų e, Balkanų integracijos. Ačiū.